Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur heutigen Sitzung des Kollegos, ponios ir ponai, sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Aš noriu paklausti, ar yra pasiūlymų keisti darbo tvarkę nematau, vadinasi laikysime, kad darbo tvarkę patvirtinome. Tik norėjau pasakyti, kad devintasis punktas yra atidėtas mūsų pranešėjo Jean Gerbrandi prašymų kalbų režimas a, yra įprastinis ir noriu atkreipti jūsų dėmesį taip pat, kad posėdis transliuojamas internetu. Yra paskaitimų mūsų sekretoriete. Kolegija, kuri dirbo pas mus, išvyko ir dabar dirbs Vašingtone ji ten pasiūsta į komandiruotę ir atstovaus Europos Sąjungai ten ir linkime jai kuo geriausios sėkmės. Dabar trečiasis darbo atvarkės punktas. Čia mes kalbėsime apie specialiją ataskaitą, statesnę valstybė susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui. Turime mes ir pranešėją, ir audito rūmų atstovą. Dėkuoju, pirmininkė, jums leidus gal aš pirmas pasakyčiau, e, tada jau audito rūmai ir kaip įprasta pabandysiu tada sureaguoti į kolegų pastabas. Visas specialios ataskaitos yra svarbios, bet mums Kosovas yra ypatingai svarbus, nes 2013 e, metais Europos Sąjunga Kosovai suteikė e, paramos už 70 milijonų eurų ir vienam gyventojui tai yra didžiausia paramos suma, kokią Europos Sąjungos, Sąjunga yra skyrusi. E, tie pinigai yra valdomi ES e, delegacijos e, Kosove, teisės viršenybė, teisingumas, vidaus reikalai, bet taip pat ir žemės ūkis ir regionų plėtra visi patenka į šios paramos srityje. E, pastaruoju metu Kosove, kaip žinote, įvyko svarbus įvykis, e, susitarta tar, su Serbija ir tai yra labai svarbu, ypatingai kalbant apie šiaurę, kur yra siena su Serbija. E, specialioje ataskaitoje atliekama paramos analizė, teisės saugos struktūroms ir ten sakoma, kad tam tikro, tikros pažangos yra pasiekta, dar lieka labai daug ką nuveikti. Man teko pačiam neseniai lankytis tenai, draugė su mūsų komiteto delegacija ir patys matėme savo akimis, kad lieka problemų ypatingai šalies šiaurėje. Kalbant apie mano rekomendacijas kolegoms, aš susitelkiu ties būtinybę pagerinti efektyvumą ir veiksmingumą, patobulinti e, bendradarbiavimą tarp vietos valdžios ir EULEX. E, reikia išspręsti keletą personalų problemų, ne tik tai, kai kalbama apie personalo skaičių, bet taip pat ir apie jų komandiruočių laiką ir taip toliau. E, turbūt svarbiausia mano rekomendacija būtų e, gerinti ES pinigų išleidžiamų Kosove veiksmingumą. Čia reikia pažiūrėti į skaidrumo elementus, į Kosovo administracijos silpnus gebėjimus ir į piliečių visuomenės veiklos trūkumą. E, Deja, matome, kad politiškai pritrūksta valios kai kurias problemas E, Kosove spręsti. E, matome tuos dalykus ir komisijoje, ir valstybėse narėse, ir pačiame Kosove. Savai mes suprantame, kad audito rūmams savo ataskaitose nėra labai paprasta e, tuos dalykus nušvesti. E, Tačiau visiškai aišku, kad jeigu norime pažangos Kosove, reikia išspręsti politinius klausimus, ypatingai kai kalbame apie įstatymą viršenybę ir tokią problemą kaip korupcija, kuri vis dar egzistuoja. Jeigu tų problemų nepavyks išspręsti, tolesnė pažanga vargu ar įmanoma. E, dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti, kad ne visas valstybės narės kol kas pripažįsta Kosovą, tai dar viena problema, kurią reikėtų išspręsti. Tad tiek, ponė pirmininkė, kaip sakiau, e, šiek tiek pažangos pasiekta, nemažai galima pasiekti ateityje, bet e, be politinės valios toliau siekti pažangos Kosove vargu ar bus įmanoma. Dėkuoju kolegai Vaughan už pirmasias pastabas, o dabar suteiksiu žodį ponui Defrys e, iš e, audito rūmų. Dėkuoju pirmininkė, e, dėkuoju už galimybę paaiškinti mūsų ataskaitos bendrą sumanimą ir pagrindinius rezultatus. Aš noriu padėkoti pranešėjui už jo dėmesį tai šaliai, kurioje, kurioje jisai pats lankėsi E, savo ataskaitai e, mes pasirinkome būtent paramą įstatymo viršenybei ar teisiniai valstybei, e, todėl, kad Kosovas, kaip buvo paminėta, vienam gyventojui gauna didžiausią ES paramą. Antra, joje veikia EULEX, pati didžiausia ES krizių valdymo misija. Na ir todėl, kad per pastaruosius metus Maždaug pusė ES paramos teko teisingumo sektoriui, na ir todėl, kad ES Kosove turi labai aiškių geopolitinių interesų. Daug dalykų Kosove veikia sėkmingai. E, komisija pasirinko geras temas finansiniai paramai, gerai valdė projektus, pasiekta pažangos E, stiprinant Kosovo muitinės gebėjimus, e, ji dabar atsistojo ant savo kojų be išorės paramos, buvo keletas e, gebėjimų stiprinimo projektų, kai kalbama apie policiją ir teismų sistemą ir pakankamai gerai tikrinama situacija vietose. Tačiau Atsižvelgiant į tai, kiek metų ES jau remia Kosovą, mes pamatėme, kad apskritai ES parama teisiniai valstybei nebuvo pakankamai veiksminga. Žiūrėjome į policiją, teismus, muitinę ir korupciją. Paminėjau, kad muitinės rytyje matome aiškaus pagerėjimo ženklų, bet to negalėčiau pasakyti apie uh, kovą su nusikalstamumu, korupcija ir teismų funkcionavimo. Keletą pavyzdžių pateiksiu, kalbant apie policiją. Ataskaitoje sakoma, kad nepaisant ES paramos, nepasiekta daug pažangos kovojant su rimtu nusikalstamumu, tokiu kaip pinigų plovimas padarėme išvadą, kad policija ir prokuratūra, ir policija ir muitinė nepakankamai bendradarbiauja. Pavyzdžiui, nėra bendros e, duomenų apdorojimo sistemos tarp policijos ir prokuratūros. Nors ES ilgą laiką ragina tai padaryti, tačiau valdžia politinių sprendimų nėra prieimusi. Kita problema yra nepakankami gebėjimai apsaugant svarbiausius liudytojus. Kosovo visuomenė yra maža ir liudytojų apsauga yra esmingai svarbi. Tačiau susitikom, e, susidūrėme su e, liudytojų poveikio atvejais. E, teismų sistemoje matome politinio kišimosi atvejų mes matome, kad nors teisėjų atranka turėtų veikti gerai dėl e, politikų įsikišimo e, atrenkant teisėjus e, buvo atmestas 31 kandidatūra. Kosovo teisėjai linksta veikti pagal išorės įtakos poveikį. Tokia yra tendencija. Yra problemų su privatizacija ir jungtinių tautų atstovai labai aiškiai yra pasakę, kad kyla grėsmė, kad iš to gautas lėšas gali būti panaudotas netinkamai. Kovojant su korupcija, ES e, finansavo keletą paramos projektų, tačiau kurie parengė atitinkamas rekomendacijas, tačiau 60 procentų tų rekomendacijų buvo vietos politikų atmesta. Kalbant apie e, viešuosius pirkimus, e, kuri yra labai jautris rytis, kai kalbama apie korupciją, tai Kosove veikia 158 e, agentūros, kurios įgaliotos sudaryti sąjungas. Jas turi prižiūrėti trys institucijos, kurių galios tarpusavyje persikloja. Tad darant išvadas reikia pasakyti, kad nepaisant rimtos ES paramos, reikia dar įveikti daug politinių barjerų, siekiant sustiprinti įstatymo viršenybę svarbiausiose srityse. Tas politinės problemas pasireiškia ES lygmenių, bet taip pat ir Kosovo lygmenių. Gal šalia to dar galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Visų pirma, JAV vaidina svarbu vaidmenį Kosove. Ji yra svarbi donorė ir vertinama Kosovo sąjungininkė Tačiau e, ta parama ne visada gerai koordinuojamas ES parama. Pavyzdžiui, JAV įrengė Kosove sienos apsaugos sistemą, kuri netitinka ES standartų ir dabar ES tenka subsidijuoti kitokią sienos apsaugos ir valdymo sistemą. Kita mintis, kurią norėčiau Jums pasakyti, yra ta, kad ES išorės saugumo politika toli gražu ne visada atliepia vidaus saugumo politiką. Pavyzdžiui, Europolas e, yra nurodęs, kad e, vakarų Balkanuose padidėjo e, žmog, e, prekyba žmonėmis aukų bet e, į tai nebuvo tinkamai sureaguota ir vidaus saugumo problemos, e, į vidaus saugumo problemas nebuvo tinkamai atsižvelgiant sprendžiant išorės saugumo problemas. Kalbant apie Eulex, e, ši misija dirbo gerai, sunkiomis aplinkybėmis, tačiau tuo pat metu reikia pasakyti, kad ne visas valstybės narės tinkamai prisidėjo prie Eulex daromo veikimo. Antra, ES turi du svertus, kuriuos gali panaudoti, jeigu sąjungos politikai nuspręstų taip pasielgti. Visų pirma, vyksta dėrybos dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovo ir ES iškėlė teisinės valstybės klausimą kaip vieną iš aštuonių sąlygų, tam, kad Kosovas galėtų tokį susitarimą pasirašytų. Bet visiškai neaišku, kiek daug svarbos ES skiria tam vienam iš aštuonių prioritetų. Antra, tariamasi dėl vizų režimo supaprastinimo. Čia ES numatė 17 prioritetų, e, kriterijų, kuriuos Kosovo turėtų įgyvendinti siekdama e, vizų režimo palengvinimo. Ir vėlgi neaišku, kokį svorį ES čia skiria e, teisinės valstybės klausimams. Tad tiek, ponė pirmininkė, aš galėčiau pasakyti apie ES paramą šioje geopolitiškai jautrioje Europos vietoje. Dėkoju gerbėmiems prelegentams už jų paaiškinimus ir dabar suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už labai gerai parengtą dokumentą. Mes kalbėjome apie teisingumo reformą, apie korupcijos lygį. Ir ko gero, ne, ne, jisai neaptarimas kaip nepaprastai svarbus netidėliotinas klausimas. Taip, teisinės valstybės klausimai reikalauja daugiau dėmesio. Anksčiau buvo 2007-2008 metais parengti pranešimai, kai aš girdžiu, kas mums dabar sakoma, kad nematome labai didelės pažangos. Mano pirma mintis buvo Mes leidžiame pinigus, tikimės paties geriausio, gauname rekomendacijas, bet to neužtenka. Tikras klausimas, į kurį reikėtų atsakyti, yra, kada vis dėlto Europa išmoks pamoką ir nustos leisti pinigus ten, kurie neduoda tikrų rezultatų. Taigi, e, čia mes kalbame apie paramos programas. Ir mes e, tiesiog bandome mūsų piliečių kantrybę, kiek laiko mes tai galime daryti. Visi tie trūkumai ir problemas, kurias pastebėjo atliktas auditas, auditorų ataskaita iš tikrųjų yra labai gera, pateikia geras rekomendacijas, tai, ką iš tikrųjų mes galime padaryti trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Taigi mano klausimas komisijai ir auditorui yra kaip viską galima suderinti, tai ką siūlo teisingumo departamentas, kaip, kaip iš tikrųjų reikėtų leisti pinigus, kaip daryti, kad gautume aiškius konkrečius rezultatus. Taip, nes tiesiog su septynės dešimčia prioritetų dirbti. Čia jis skamba tiesiog jokingai. Galbūt galima ten e, kelias dešimtis, aš nežinau. Mes nenorime tiesiog tęsti šitokio darbą su Kosovu. Ačiū, kad nekrisla, ponas Epping. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau e, palaikyti tai, ką pasakė pane Kreslė ir padėkoti ponui Defrys už pranešimą, už darbą, kurį Europos auditų rūmai yra atlikę. Manau, kad šis pranešimas labai svarbus, nes e, tiesiog aiškiai parodė, kokios svarbiausios problemos kyla. Kosove. Kartais reikia kritiškai žiūrėti į tai, bet kartais reikia kritišką žvilgsnį mesti ir į save. Pasižiūrėjus į Kosovą, kuris na, atsirado prieš 14 metų. Na, tie ryšiai su Serbija ir po to kaip prieš 14 metų tapo nepriklausomas. Mano klausimas pranešėjai ir taip pat auditorumams. Ar Kosovas e, turi kažkokias ribotas įsisavinimo galimybės? Ar e, priklauso tiesiog nuo ES finansavimo? Ar e, kaip mūsų Ar tai nėra toksai, a, tokia valstybė, kurios nepripažįsta kai kurios ES valstybės? Taigi čia kyla klausimų nuo 99 iki 2007 metų milijardai a, eurų buvo išleista. A, ir, kaip buvo paminėta, Kosovas gavo didžiausią dalį ES lėšų. Ar po dešimties metų toliau remdami Kosovą nesakysime to paties, kad nepasiekta didelės pažangos. Ar tokia valstybė, toks vienetas kaip Kosovas gali pats tinkamai savo darbą organizuoti, ar tai tiesiog tampa kriminalinių nusikaltelių Balkanuose lizdu mes auditorumą ir komisiją nu, galime nurodyti išeitį, ar yra kažkokia šviesa tunelio gale. Labai ačiū. Mm, ponas Rubik toliau. Labai ačiū. Aš prisimenu misiją Kosove, kada mes kalbėjome vietoje su o, vadovais ir visiškai neseniai o, prie manęs priejo piliečiai ir kalbėjo apie projektus, kuriuos norėjo pradėti Kosove, diskusijos su komisija. Tiesiog Buvo paminėti projektai nukreipti į neįgalius žmonės apie mokymo programas, kurios turėtų būti pradėtos ir padėti žmonėm. Bet iš šitų programų nelabai kas išėjo. Na, nu, e, daug projektų buvo atmesta, bet reikia tiesiog pasižiūrėti, kas iš tikrųjų daroma. Kodėl, pavyzdžiui, kai kurie projektai buvo atmesti. Na, žinome, kad yra nemaža korupcija stebima Kosove. Mums reikia išbandyti, reikia attirti, kodėl, pavyzdžiui, projektas buvo atmestas, kodėl jis nebuvo pradėtas. Gal gal nepakankamai biudžet lėšų buvo numatoma vienam ar kitam projektui. Na, netgi komitetui buvo teiktos kai kurios projektų idėjos ir jos buvo atmestos. Reikia atidžiau pasižiūrėti į tai, kodėl jie atmetami, kodėl jie buvo atmesti. Na, kai pasižiūrim e, į priežiūra. Dėl visiškai darosi neaišku, kodėl kai kurie projektai nebuvo arba e, pradėti, arba gyvendinti. Ačiū, kitas kalbėjo panas Fleckenstein. Ob der Rechnungshof oder die Kommission auch Dinge beobachtet hat, die wir selbst sozusagen in unserer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 Ačiū, panė pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumų atstovams už šią ataskaitą, kuri atskleidžia problemas. 2008 metų vasarį Kosovas paskelbė nepriklausomybę ir mm, be abejo nėra taip lengva įvertinti teisinės valstybės būklę e, darinėje, kuris dar tik tampa valstybė. Be abejo, labai svarbu atsižvelgti Europos komisijos nuomonę, kadangi komisija buvo kritikuojama dėl viešų fondų valdymo. Taigi, ta proga turiu du klausimus. Prieš keltą metų biudžeto kontrolės komiteto deleguotas vykau į Kosovą ir e, e, tuo metu mes nesutikome su Kosovo auditorumo atstovais, nes jie streikavo, bet biudžeto kontrolė yra tas dalykas, kuris turėtų būti vykdomas teisinėje valstybėje. Atrodo, kad Kosove to nėra. Taigi mes be abejo palaikome nacionalinius auditorumus. Jūs žinote turbūt e, mano pateiktus pasiūlymus dėl ryšių užmesgymo tarp Europos auditorumų ir Kosovo nacionalinių auditorumų. E, čia kyla ir biudžeto klausimai. Ir kitas dalykas, e, dėl nacionalinės e, pinigų politikos, kaip veikia pinigų mechanizmas. Kosovas e, oficialiai naudoja eurą kaip valiutą. E, anksčiau naudojo Vokietijos markės, o kai valiuta pasikeitė, jie naudoja eurus. Taigi, Kyla klausimas, ar nekyla kokių nors rimtų problemų, kadangi vėlgi valiuta yra vienas iš teisinės valstybės pagrindų. Ačiū. Nematau daugiau prašančių žodžio, todėl dabar noriu pasiteirauti, ar pirmą kalbės e, pranešėjas ar komisijos atstovai. Atrodo, komisija kalbės pirmoji. Taigi, komisijos vardu norėčiau pasveikinti, tai yra iš komisijos atstovų norėčiau pasveikinti poną Lorenz Mentit, e, E, atrodo, komisijai buvo užduota keletas klausimų, taigi prašytumėm dabar jūsų padaryti savo pareiškimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, keletas bendrų pastabų norėčiau paliesti konkrečius klausimus. Visų pirma, sveikiname pranešėjo parengtą apžvalgą dėl audito rūmų ataskaitos apie teisinės valstybės kūrimą Kosove ir tinkamas rekomendacijas. Norėčiau pakomentuoti visų pirma pačias rekomendacijas. Aš manau, kad tai yra svarbus atspirties taškas, kadangi ne viena jų jau pradėta gyvendinti. Visų pirma, kalbant apie koordinavimą tarp komisijos ir e, SLEX. E, Mes suprantame, kad e, tai yra esminė prielaida, kadangi EULEX buvo e, įkurtas pirmiausiai 2008 metais, mes nuolatos stipriname toliau e, šios ryšius ir pateiksiu tik tai vėliausių pavyzdžių. Labai svarbus dokumentas yra rengiamas kaip tik šiuo metu, tai yra Kosovo šalies strategijos dokumentas. Ir pagal jį bus orientuojama es finansinė parama Kosovui per e, ateinantį e, daugiametį biudžetą biudžetinį laikotarpį. Taigi šitas darbas e, iš tikrųjų dabar vyksta, mes labai artimai bendradarbiavame su ULEX ir atitinkamos struktūros be abejo padės koordinuoti veiklą. Visų pirma, pačioje šalyje mes turime jungtinę e, teisinės valstybės koordinavimo e, tarybą, tačiau taip pat e, komisaras Filio inicijavo pernai e, struktūrinį dialogą dėl teisinės valstybės pagrindų ir e, tai yra mūsų pagrindiniai partneriai, kalbantis su Kosovo valdžios atstovais. E, antras dalykas dėl e, es e, dalyvavimo Kosove supaprastinimo. E, Na, man malonu Jums pranešti, kad, kaip turbūt girdėjote, nuo praeitų metų vasario mėnesio mes integravome tai, kas anksčiau vadinosi e, e, ryšių biuras ir taip pat specialusis atstovas. Ir dabar visą tai sujungti vieną darinį, kuris yra ES atstovybė Kosove. Ponas Poga, e, oficialus es atstovas Kosove, vadovauja šiam biurui. Na ir e, tokiu būdu efektyvesnis tapo veiksmų koordinavimas tarp komisijos ir ULEX, taip pat e, e, Europos Sąjungos veikla Kosove tapo ryškiau matoma politikos dialogai mm, leidžia nustatyti prioritetus ir sąlygas ir šis procesas e, buvo stiprinamas per 2012 e, ir 2013 metus. Pateiksiu tik tai keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, vėliausi įvykiai. Ir tokie, kada E, reikia nustatyti, ar Kosovas jau yra pasirengęs e, stabilizavimo ir asociacijos sutarčiai pasirašyti. Na ir iš tikrųjų įvertinant ir e, trumpalaikės trumpalaikius ir vidutinio laikotarpio prioritetus, įvertinant, kiek esminės yra reformas teisinės valstybės kūrimo srityje. Visą tai leido galų gale suteikti įgaliojimus ir e, patvirtinti juos prieš porą savaičių, kaip tik tai dėl e, stabilizavimo asociacijos sutarties pasirašymo. Maža to, kaip jūs turbūt girdėjote, vyksta metiniai ciklai, vadinamasis stabilizacijos asociacijos e, proceso dialogas ir teisinė valstybė yra na, vienas iš, viena iš kertinių ašių. E, šiame procese. E, esame tam tikrų procesų, kurie šimtnai skirti būtent šiai temai. Ir mes e, pirmąjį ciklą būtent ir dedikavome šiai temai, pabrėždami jo svarbą. E, kalbant apie plenarinę sesiją, kuri vyksta kaip tik tai šiuo metu. Ir būtent dėl to dabar dalis kolegų kaip tik tai lankosi Pištinoje. Taigi teisinės valstybės klausimas irgi yra vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos keliame sutikiamasi su premjeru. E, aš taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir e, sureaguodamas šią rekomendaciją sureaguoti patį komentarą, kuris buvo išsakytas, kad e, teisinės valstybės svarba nėra pakankamas prioritetas. Esama tam tikrų aspektų, pavyzdžiui, vizų liberalizavimo klausimas, kur dar reikėtų padirbėti. Aš noriu pasakyti, kad e, kada mes e, e, bandėme įvertinti Kosovo pasirinkimą civilizacijos asociacijos sutarčių teisinė valstybė buvo akcentuojama visur ir trumpalaikį ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje. Na ir šitas penktas dokumentas praktiškai pirmas tokio pobūdžio dokumentas vakarų Balkanuose. Ir Beveik visose jos skirsniuose kalbam apie teisinę valstybę, tačiau ypatingai tame skyriuje, kur kalbam apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, praktiškai e, Kosovui pateikta beveik dvigubai daugiau e, įvairiausių rekomendacijų dėl paties gerinimo, negu bet kuriai kitai valstybei, su kuria anksčiau buvo kalbama apie visų liberalizavimą. Taip pat 19 balandžio pasirašyta sutartis tarp Kosovo ir Serbijos dėl santykių normalizavimo. E, Mm, e, leido komisijai e, skirti papildomų lėšų šios sutarties įgyvendinimui užtikrinti. E, be abejo, dar tebe vyksta poreikių vertinimas, vyksta dialogas ir kai tik tai aiškiau sudarysime nuomonę, kur geriausia būtų nukreipti šitą paramą, tai galėsime tas lėšas ir skirti. Dar aš tengiuosi mm, sureaguoti į išsakytas pastabas. Taigi pirmiausiai paliesiu, jums leidus, jeigu dar man pakanka laiko, keltą papildomų klausimų. Vienas iš klausimų buvo, kad po didžiulių investicijų, kurias ES e, padarė Kosove, ar matosi kokia nors šviesa tunelio gale? Na, kaip jūs turbūt matėte iš mūsų metinių ataskaitų, taip pat kaip matote iš to, kad Kosovas dabar pradėjo istorinį dialogą su Serbija. Taip pat, kaip matote, iš to fakto, kad ES priėmė sprendimą, kad Kosovas yra dabar jau pasirengęs bent jau pradėti diskusijas dėl e, įgaliojimų pasirašyti e, stabilizavimo asociacijos sutartį. E, tai visą tai iliustruoja, kad šioje šalyje laikui bėgant įvyko labai rimtų pokyčių ir nebe ES dalyvavimo. Taigi, be abejo, aš e, sutinku su nuomonė, kad dar daug dalykų liko neįspręsta. Komisija iš visų, jeigu stengiasi šios klausimus kelti, atkreipti valdžios e, dėmesį per dialogus ir kitomis progomis. Tačiau aš manau, kad tą šviesą tunelio gale mes matome ir bet kuriuo atveju, jeigu norime priartėti prie to tunelio e, galo, tai iš tikrųjų turime ir toliau aktyviai dalyvauti, aktyviai veikti Kosove. Grįžtant prie klausimą dėl nacionalinio audito institucijų. Taip tiesa, kad dėl išskirtinės situacijos ir dėl to fakto, kad e, Kosove tik dabar pradėtos kurti institucijos, e, o ilgą laiką jie gyveno prižiūrimos nepriklausomybės sąlygomis, tai E, auditas irgi buvo viena iš tų prižiūrimas nepriklausomybės e, aparato funkcijų. Todėl dabar, manau, turėtumėm šiek tiek daugiau e, padaryti, kad Kosovas galėtų sustiprinti savo pajėgumus, savo gebėjimus atinkamų institucijų veiklos srityje. Kalbant apie Kosovo eurozavimą, sakykime taip, tai yra gan išskirtinė situacija, nors nėra visiškai unikali, kadangi ir Jotkalnie naudoja eurą kaip savo valiutą ir e, su Jotkalnie darybos jau pradėtos, be abejo, tai yra klausimas, e, kurį e, reikia nagrinėti. Kosove. Kosovas rengiasi europiniai perspektyvai. Na ir padėtis yra tokia, kokia yra šiuo metu. Ar viskas gerai, klausia kalbėtojas. Ne, aš nesupratau, jūs baigėte, sako pirmininkas. Kągi, paskutinis e, pastebėjimas dėl klausimo, kaip e, išskirti prioritetus teikiant paramą ir kaip e, atrinkti projektų paraiškas. E, Mm, noriu pasakyti, kad kai mes dabar e, rengiamės galų gale pradėti e, gyventi IPA 2, mes labai puikiai suprantame, kad reikia stiprinti sąsajas tarp politinių prioritetų ir strateginės finansinės pagalbos. Uh, Taigi, be abejo, šias problemas mes ir ruošiame spręsti per tą vadinamąjį šalies strategijos dokumentą, kuris yra rengiamas. Ir e, tikimės, kad po kurio laiko įsigalios tinkamas reglamentas ir mes turėsime susiekiamas gairės. Taigi aš tikiuosi, kad man pavyko apžvelgti didumą keltų klausimų, o jeigu dar turite papildomų klausimų, esu pasirengęs atsakyti ir juos. Labai ačiū. Norėčiau Teikti dabar žodį ponė Defris, auditorumo atstovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už naudingą ir smulkmenišką diskusiją. Keletą minčių noriu pasakyti, be ypatingos uh, be ypatingos sekos. E, reaguojant į tai, kas buvo pasakyta apie EULEX, e, ne tiek kaip apie misiją, bet apie tai, kaip ES žiūri į civilinių krizių valdymo rizikas. E, ką mes pamatėme? Mes matėme, kad valstybės narės uh, komandiravo savo ekspertus į tą misiją, bet e, laikotarpis tų, tų, tų komandiruočių buvo nepakankamas. Iš tikrųjų, e, per metus e, susipažinti su uh, tokia šalimi kaip Kosovas ir veiksmingai dirbti yra sunku. Kartais personalas, kuris buvo komandiruotas, neturėjo tinkamų įgūdžių. Uh, E, jeigu jų e, žinių lygis nėra pakankamas, e, negalima jų panaudoti kaip patarėjų aukštesniems pareigūnams Kosove. Yra problemų taip pat ir paskirstant darbus Euleks. Tenka atsiklausti valstybių narių, ar galima vieną ar kitą paskirti dirbti ten ar kitur. Taip pat e, yra problemų pasiskirstant e, užduotis e, tarp EULEX, KFOR ir kitų misijų. Taryba vasario 18 dieną priėmė rezoliuciją, kur sakoma, kad taryba į audito rūmų ataskaitos rekomendacijas neketina konkrečiai reaguoti. Visiškai aišku, kad dėl tų politinių problemų, kurios buvo išryškintos, auditorumai toliau neturi ką pasakyti. Bet jeigu pažiūrėsime į kai kurias konkrečias rekomendacijas, tai mes labai aiškiai pasakėme, kad, pavyzdžiui, dėl e, kriminalinės žvalgybos e, veiklos Kosove padėtis mūsų nuomonė nepasikeitė nuo 1999 metų. Ar galime į ateitį žiūrėti optimistiškai? Tai priklausytų nuo dviejų klausimų tipų. Visų pirma, ar ES gali tinkamai parinkti temas finansiniai paramai. Girdėjome ką tik, kad rengiamas valstybės strateginis dokumentas. Ir um, Mes savo ataskaitoje taip pat sakome, kad apskritai komisija iki šiol sugebėdavo parinkti gerus projektus. Antra, yra paklausti, ar pakankamą poveikį tie projektai e, padarė padėčiai vietoje, ar sumažėjo nusikalstamumas, ar sumažėjo korupcija. Darome išvadą, kad mums reikia daugiau negu kad techninė parama, reikia politinio dialogo ir tam tikrų sąlygų kėlimo, nes problemas Kosove yra ne vien techninės, bet ir politinės. Ir čia audito rūmai paminė tris sritis. Pone Greslė klausė apie specifinius prioritetus. E, audito rūmai sako, kad kovojant su korupcija e, veikia trys institucijos Kosove, kurių kompetencijos tarpusavyje persidengia. Dabar mes matome, kad tų trijų institucijų pakeitimas nėra tarp prioriteto. Kosovas taip pat turi tris agentūras, kurios yra atsakingos už viešuosius pirkimus. Ir tokios sistemos pakeitimas taip pat nėra vienas iš ES prioritetų. Trečia, e, valstybė turi ilgą tradiciją, kai politikai kišasi į teismų veiklą ir ją įtakoja. Kova su tuo taip pat nėra vienas iš ES prioritetų ir todėl e, reikėtų e, grįžti prie tų rekomendacijų, nors 11 pranešėjo dokumento punkte tai jau yra minima. E, buvo užduotas klausimas apie projektus, kurie buvo atmesti, e, jie buvo susiję su žemės ūkio ir ligonė, atsakyti negalėčiau, nes tai nebuvo mūsų ataskaitas objektas. Dėl e, audito institucijų veiklos Kosove e, yra projektas, kuriuo remiamas Kosovo auditų rūmų darbas Problema tačiau yra tai, kad audito institucijos e, rekomendacijos nėra rimtai priimamas Kosovo parlamente. Taigi, dalis iš problemų yra politinės ir reikėtų jas spręsti politinių lygmenių. Tad labai dėkoju Jums, ponė pirmininkė, aš e, nekantriai lauksiu galutinių e, šios svarbios rezoliucijos aptarimo rezultatų. Dėkoju, ponė Defrys. E, e, liko tik tai gal penkios minutės, e, kol pabaigsime aptarnėti šį punktą. Kolegė Greslė dar prašė žodžio ir turime išras veiksmų tarnybos atstovą ir paskui suteiksime žodį pranešiai. Pone Greslė, dėkoju, susidaro toks dežavų įspūdis. E, mes e, daug esame girdėję jau apie struktūruotą dialogą, naują lygmenį, naują strategiją, kuri išspręs visas tas problemas ir viskas bus labai gerai. Bet e, ne, nebandykite manęs čia mulkinti. E, tos naujas problemas yra iš tiesų tos pačios kaip ir senos, o senos tas pačios kaip ir e, naujos. Ir reikia klausti vis tik tai, ar mes sugebėjome ką nors pakeisti Kosove. Aš norėčiau ant popieriaus lapą pamatyti, kokių patobulinimų pavyko pasiekti. Ir po dviejų metų aš tada galėsiu pasiremdama tokiu dokumentu arba įrodyti, kad jūs klydote arba kad jūs buvote teisūs. Kitas dalykas - personalo sąnaudos. Nežinau, ar e, pagal ataskaitos 15 punktą, kur kalbama apie Euleks, e, tai yra užsimenama, kas moka už e, Eulekso darbuotojų darbą. Komisija paminėjo, kad yra pasiekimų, bet to kaina buvo labai aukšta. Pavyzdžiui, teko Serbijai rašyti tarp valstybių narių kandidačių, atsiprašau, tarp valstybių kandidačių. Na ir e, ponas Devrys, e, aš e, nematau jūsų ataskaitoje tų paaiškinimų, kuriuos jūs žodžiu pateikėte. Gal galėtumėte pasakyti, kur tos rekomendacijos ten tekste yra. Jos yra iš tikrųjų svarbios, bet norėčiau matyti jas išdėstytas popieriuje. Apskritai kalbant apie, šią, apie šį pranešimą, pirmininkė, gal mes galėtume pakviesti tarybą ir apsvarstyti, kaip toliau elgsimės. Iš tikrųjų, pasinaudokime šio pranešimo pretekstu ir pasikviesti tarybos atstovus. Mes e, negalim laukti, kol taryba pati pasirenks tokiems dalykams. Maničiau, neblogai būtų su pirminkančia Lietuva panalizuoti, kaip galėtume patobulinti reikalas čia. Nevertėtų laukti dviejų metų ir tada pradėti mokytis iš klaidų. Ponas Harbar, e, išras veiksmų tarnyba, e, aš e, atsakingas už Euleks Kosovo misijos kasdienį valdymą. Mes sutinkame su dauguma e, auditorumų teikiamų išvadų. E, netgi sveikiname kai kurias, su kai kuriuom nesutinkame ir priedė jūs tai galite rasti. E, turiu pasakyti, kad e, kai kurių nesutarimų mes galėtume atsikratyti turbūt e, surengę e, bendras aptarimo sesijas. E, priminsiu Jums keletą svarbiausių faktų ir dilemų. Nuo 89 metų, kai Miloševičius e, iš esmės pakeitė politiką Kosovo atžvilgių ir 99 metų karo, e, Kosovas nuėjo į pogrindį, ten atsirado daug nusikalstamų struktūrų, tad Kosovas šalis, kuri turi didžiausią patirtį požemio struktūrų veikloje. E, mes, kaip žinote, nuvykome tenai 2008-aisiais kaip ES, nors valstybės narės ten veikė jau anksčiau. E, mes, e, žinoma, UNMIK rėmose ten veikėme, tačiau iš tikrųjų, kaip ES pradėjome ten veikti kaip Euleksas nuo 2008 metų. Toliau. E, savo apimtim Euleks misija yra pati didžiausia ir e, jos brožas yra tai, kad e, tai yra tik tai vykdomosios valdžios misija. Anksčiau šito niekada nebuvom darę, pavyzdžiui, turime teisėjus, kurie Kosovo teisinės sistemos pagrindų teisę. Kita problema ta, kad penkias valstybės narės Kosovo nepripažįsta. E, praktiškai tai yra labai svarbu, ypač kai kalbame apie sąsajas tarp išorės ir vidaus saugumo. Dev, panas Devrys e, tai minėjo, Kosovas negali pasinaudoti Interpolo paslaugomis. Aišku, randame kitų kelių, bet tai trukdo mums kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ir vis tik, man atrodo, pakankamai gerai dirbame. Tačiau nepripažinimas yra svarbus elementas. Na ir dar vienas elementas. Tai e, e, ta įtampą, kuri egzistuoja tarp suverenaus Kosovo ir misijos. Jie norėtų atsikratyti e, mumis, nes jie nori įtvirtinti savo suverenitetą. Mes tuo tarpu irgi norėtume, kad jie patys pradėtų mokytis plaukti ir sugebėtų jau plūduriuoti be mūsų paramos. Antra vertus, negalime pasitraukti neužbaigę darbo iki galo. Kitais metais turėtų įvykti tam tikras lūžis, nes e, Kosovas būtent tada galvoja e, kreiptis dėl e, rimtų pokyčių, rimto pasikeitimo. Ir žinoma, mes turime galvoti ir apie savo vidaus saugumo interesus, kaip juos apsaugoti. Na ir dabar grįžtant prie rekomendacijų. Konkretūs tikslai E, teisinės valstybės rytyje. Kalbėjome apie vizų režimo tam tikrą planą, yra vidaus tikslai, kurie kelmi mūsų misijai ir yra e, bendra teisinės valstybės įgyvendinimo taryba, kuri taip pat yra išsikėlusi tų tikslų, vadinamųjų benchmarks, tai tiesą sakant dabar uh, jų yra daugiau negu kad reikia. E, kalbant apie e, procedūras ir e, bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, už tai esame dėkingi. Valstybės narės bando mikro valdyti situaciją, ypatingai kai kalbama apie viešuosius pirkimus, tai sukelia nemažai problemų. Ypatingai, kai reikia greitai priimti sprendimus. E, nors apskritai, e, kai kalbama apie e, pirkimų taisyklės, krizės savoka yra įvesta, mes esame už tai dėkingi. Toliau, mes kai kalbame apie personalą, išmokome gyventi taip, kaip e, gyvename, e, valstybės narės e, vaidina savo vaidmenį, o kai kalbama apie teisininkus, tai yra vienas iš tokių uh, E, menkiausiai prieinamų e, iš, e, išteklių ir mes matome, kad valstybės narės turi tam tikrų ribų skirdamos, komandiruodamos atitinkamą personalą dirbti Kosove. Juridinio asmens problema, taryba ir komisija E, gal juridinio asmens mes ir neįgysime, bet e, juridinės kompetencijas e, galėsime turėti, tai yra neblogai. ES institucija ar delegacija Prištinoje, ji veikia neblogai, vyksta dialogas ir tas dialogas užtikrino neblogą pažangą bent jau vienoje Kosovo srityje. Eina kalba apie šiaurės Kosovą. E, čia tikrai pasiekta labai daug pažangos. E, taigi pagrindinė tema buvo teisės e, viršenybė arba teisinė valstybė, tiek ir norėjau pasakyti. Dėkoju, ponė Harbar. E, diskusija rodo, e, kad mes labai rimtai žiūrime į tą situaciją. Matau, kad dar du kolegos norėtų išsitarti, bet noriu priminti visiems, kad e, mūsų laikas šį rytą šiek tiek ribotas. Dabar ponas Gal. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. kolegas koordinatorių grupėje ir kitur buvo plačiai diskutuojama galimybė nusižiūrėti į tą auditorių, auditorių rūmų pateiktą medžiagą. Taip, reikia pabaigti darbą. To darbo yra daug, ir visiškai bus neįmanoma jo atlikti iki e, na, šio e, teisinio periodo pabaigos. Taigi noriu formalų prašymą pateikti. Na, remiantis šią diskusiją ir daug kitų vykusių diskusijų, e, norėtume iš tikro prašyti suprasti, kad neįmanoma atlikti šio parlamento kadencijos metu. Bet vis dėlto, man atrodo, kad a, būtų galimybė atsižvelgti bent į kai kurios dalykus, kuris iš, iškėlė panas Kresla. Na, pirmiausia, a, tai, kas įtraukta 11 puslapyje lentelėje dėl kaštų, dėl atlyginimų, atsakymas būtų ne. Antras klausimas, kur galima rasti tiesiog visus duomenys apie korupciją, galima 52, 53 ir 65 ataskaitos paslaipose. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, kaip jūs sakėte. Diskusija atspindi visus klausimus, kuriuos iškėlė ir komisija, ir kalbantieji, man atrodo, visiškai aišku, kad nemažai pažangos yra padaryta kai kuriuose srityse, bet kitose srityse dar daug ką reikia atlikti. E, ir kokiu veiksmu reikėtų imtis. Kolegos klausė, kad e, pažangos būtų daugiau, kad man atrodo, kad kai kurie e, prieš stojimo fondai turėtų patekti į šalį tiesiog laukiant tikrų rezultatų. Klausimas yra, kaip iš tikrųjų buvo naudojami šitie fondai, šitos lėšos. Taigi buvo iškeltas geresnio koordinavimo klausimas tarp Kosovo ir ES institucijų, bet tiesiog labai malonu buvo išgirsti iš komisijos, kad taip, dabar tas bendravimas yra, bendradarbiavimas yra gerokai pagerėjęs. Na, aš suprantu, kad uh, dar reikia daugiau padaryti, kovojant su korupcija, su uh, nusikaltimais. Manau, kad uh, Visos mano rekomendacijos, bet dauguma mano rekomendacijų kaip tik nukreiptas į tai, ką reikėtų daryti. Ne tik uh, iškeliamas problemas, bet taip pat bandoma ieškoti kelių, kaip tas problemas išspręsti. Taigi dauguma mano rekomendacijų kaip tik tai ir siūlo, uh, ką, ko reikėtų imtis ateityje. Audito rūmai paminėjo, kad trūksta liudytojo apsaugos apsaugos priemonių Kosove. Tai reikia, kad to imtasi labiau vietos politikai, reikėtų labiau integruotos išojų pirkimų sistemos. Taigi, kaip a, galima užtikrinti, kad a, problemų neliktų ateityje, pamintis būtų sprendžiamas, a, tai turėtų būti politikų iniciatyva, bet taip pat už tai turėtų būti atsakingos ir kitos institucijos. A, Na, o dėl tų iniciatyvų, kurios šiandien, dėl paskatų, kurios buvo e, paminėta šiandien, na, aš įsitikinęs, kad vietos politikai labai e, norėtų matyti tokį liberalizavimą. E, na, būtų tam tikri svertai, kuriais galima būtų pasinaudoti ateityje. Manau, kad svarbu, kad mes iš tikrųjų suvoktume, kad kai kurios problemos gali būti sprendžiamos tik tai politinėme lygyje, tik tai parodžius politinę valią. Ir todėl aš galvoju, kad Jensės mintis yra iš tikrųjų vertinga. Galbūt komiteto ataskaita būtų irgi būdas padėti, kad būtų pasiekta geresnės pažangos. Labai ačiū kolegams už indėlį. Ačiū. Tuo mes ir baigsime trečiojo klausimo svarstymą. Dabar pereisime prie ketvirtų. Tai yra auditorumų pranešimas, ataskaita dėl tai yra priemonės leidžiančias stebėti vyresniamžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą. Galbūt galėtume pirmiausiai išklausyti na, įžanginės pastatas auditorumų. Manau, kad visi kolegos uh, supranta, kad e, socialinis fondas yra iš tikrųjų labai reikšmingas e, instrumentas. Ir e, galime pasakyti, kad daugiau kaip 75 milijonai eurų buvo paskirta iš Europos socialinio fondo 2007-2013 metų programavimo laikotarpiu. Na dabar kada kalbama apie amžiaus grupę tarp 55 ir 64 metų, daug žmonių nedirba. Ir neturime jokių skaičių, kurie galėtų parodyti, kiek pinigų buvo skirta stengiantis surasti daugiau darbo vietų vyresniamžiaus darbuotojų, todėl kad sakoma, kad uh, sunku, sunku nustatyti, todėl kad e, šitie vyresnio amžiaus žmonės tuo pačiu metu gali priklausyti kitom tiksliniam grupėm ir dalyvauti programuose skirtose jų integracijai. Taigi tų kategorijų atskirimas prieštarauja intuicija tai ne visada priimtinas. Auditorumai nustatė e, tam tikrų trūkumų e, valstybinarių lygmenių. Uh, tiesiog nėra aiškiai nu, matoma, kad yra programos, kurios būtų nukreiptos tiesiai į vyresnio amžiaus žmonės, a, taip pat kokių a, priemonių a, reikia a, valstybės atskirose narėse, a, kuriuose matome didelį skirtumai. A, Vėlgi, kita problema tiesiog yra apibrėžimas, kas tai yra vyresniamžio žmogus. Įvairiose valstybėse narėse e, tai supratimas e, skirtingas. Taigi vyresniamžio darbuotojų apibrėžtis taikomas nenuosekliai. Kai kur tai gali būti ir 45 metų žmogus, kai kur 55, 65. Taigi reikia visų pirma apibrėžti, aiškiai nustatyti, kas tai yra vyresniamžio žmogus auditorumai nustatė tam tikrus trūkumus finansinio valdymo srityje ir taip pat darb, atliksio darbo įvertinime. Na, dabar dažniausiai būna, žinoma, žiūrima į rezultatus. Na ir patikties kai kurios rekomendacijos komisijai. Tiesiog kalbama, kad turėtų būti tikslai aiškiai nustatomi, turėtų būti nustatyti tam tikri rodikliai. Na ir valstybės narės pačios turi sukurti tam tikrą patikros vertinimo sistemą. Na, kiek liečia mano rekomendacijas, aš keletą jo esu pateikęs kolegom. Taigi, pabrėžiama, kad programos nuo 2014-2020 metų tiesiog suteikia galimybę atkreipti daugiau dėmesio į daugiau į pačią veiklą atliekamą, o ne tik tai į pateikiamus rezultatus. Reikia, kad programos būtų vykdomas, kad programos būtų matoma, kaip iš tikrųjų, toli, kaip, kaip toliau jos yra vystomas ir kokį poveikį daro šitas programos. Na, galima kalbėti apie kai kurias kitas priemonės, kurios tiesiog a, nustatytų tam tikrus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima pamatuoti a, šitą poveikį. Na, dabar mes, pavyzdžiui, a, tiesiog. M, labai sunku pamatuoti, kokį poveikį turėjo, e, pavyzdžiui, socialinių fondų skiriamas lėšas atskiriem atskirai e, grupiai, kaip sakiau, bet ateityje, o toliau po 2014 metų reikia e, įsitikinti, kad mes galime pamatuoti veiksmingumą tų lėšų panaudotų iš socialinių fondų, ne tik vyresnėms amžiaus žmonėms, bet ir kitų amžiaus grupėms. Na, e, pavyzdžiui, reikia ieškoti tam tikros pusiausvėros taplyčių, reikia padėti moteriams rasti darbo vietas. Vėlgi nėra tikrų tikslų, nėra tam tikrų rodiklių. Ateityje bus galimybė, bent aš tikiuosi, kad šitos priemonės atsiras ir galėsime tiesiog taip pat taikyti mūsų veiksmus ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet taip pat, sakysime, ir moterų grupėms. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū pranešėjai už šitas įžanginės pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį Vanalazavau iš auditorių rūmų. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai, man garbė pristatyti 2012 m. 25 rūmų ataskaitą dėl Europos socialinių fondų išlaidų. E, vyresniamžiaus darbuotojams. Šitoje e, ataskaitoje šitame pranešime iš tikrųjų e, pateiktas išsamus paveikslas, todėl mano pranešimas bus trumpas. Aš noriu padėkoti ponui Von už parengtą ataskaitą. Iš tikrųjų, jisai puikiai apžvelgė autorumų ataskaitos įvairius aspektus ir ten suspindi, kad Pavyzdžiui, trūksta e, išsamių e, kiekybinių duomenų, kada bandome įvertinti poreikius. Taip pat yra labai ribota finansinė informacija dėl e, veiklos, kuri skirta būtent konkrečiai gyventojų grupiai, vyresniamžiaus darbuotojams. Ir e, trūksta apžalgos, kaip e, šitų fondų panaudojimas prisidėjo prie vyresnio amžiaus darbuotojų um, didesnio įdarbinimo, o taip pat trūksta patikimų rodiklių, kaip iš tikrųjų veiksmai pakeitė šios e, gyventojų grupės padėtį. Uh, E, Ponforin e, pateikė rekomendacijas, ragindamas valstybės narės geriau integruoti e, rezultatų įvertinimo mechanizmą, kada yra rengiamos įvairios veiklos programos kitam programavimo laikotarpiui, o komisija taip pat raginama jog rekomendacijos būtų akcentuojamos, kada yra deramasi uh, E, dėl projektų gyvenimo, tam, kad e, valstybės narės užtikrintų reikiamą patikimą e, tikslę informaciją. Kalbant apie būsimą programavimo laikotarpį, politikos formuotojai iš tikrųjų E, nėra pasirengę e, įvertinti, kaip e, vyresnio amžiaus darbuotojams galima būtų pagelbėti, panaudojant europinius fondus ir tai kelia surūpinimą, kadangi šiaip jau šitos gyventojų grupės patys blogėja ir tai yra akcentuot ne viename dokumente, be kitako ir Lisabonos darbo tarkė bei strategija Europa 2020 metam. E, e, na ir, e, nepaisant to, kad Europos socialiniai fondai galėtų būti panaudoti vyresniamžių darbuotojų pačiai gerinti, tačiau nėra aiškių rodiklių, aiškių įrodymų, kad šita gyventojų grupė išsiskiria kažkuo tai iš kitų gyventojų grupių. Ir kaip panas Vohin pastebėjo, ne vienoje programoje yra E, e, yra tam tikrų trūkumų, e, pagrindžiant šitą pagalbos teikimą, pavyzdžiui, tam galima būtų pasakyti ir viena iš taskaitų, 9 metų taskaita numeris 17. Kalbant apie pridinės vertės kūrimą, iš tikrųjų dabar ekonominės krizės fone šitas klausimas dar yra svarbesnis, kadangi panaudodami mažiau lėšų mes turime mėginti pasiekti daugiau. E, nedarbas auga visose gyventojų grupėse, ypatingai jaunimo nedarbas yra išaugęs ir e, išmoktos pamokos turėtų padėti mums priimti sprendimus ateitie. Taigi, ačiū Jums uždėmės ir dabar esu pasirengęs atsakyti į galimus Jūsų klausimus. Labai ačiū, pamlosarum. Dabar uh, uh, pradėsime nuo klausimų ir pirmiausia kolega Balčytis. E, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad e, klausimas yra susijęs tik tai su valstybių narių kompetencija ir jų nenorų arba nesugebėjimu, tačiau mano, mano supratimu yra žymiai sudėtingesnis. Jis yra kompleksinis, yra e, labai sudėtingas ir vien tik tais valstybės narių pastangų čia nepakaks. Mes vėl susidurime su ta pačia problema ir pažymėjo ir auditorumo atstovas, ir pranešėjas, nepatikimų arba iš viso duomenų nepateikimas. Ir jeigu mes šito neturėsime ateityje, tai mes negalime kalbėti apie kažkokios tai sistemos sukūrimą ir tuo labiau įvertinant, ar šita sistema veikia. 75 milijardai eurų tai yra didžiulė piniginė lėšų suma. Nemažesnė piniginė lėšų suma yra numatyta ir sekančiame finansinėme periode. Ir todėl, kaip ir PIF raporte, jau dabar du metus mes tą patį rašom, kad e, valstybės narės nepateikė patikimų duomenų ir todėl mes negalime padaryti to ir to. Taip ir ši čia matomai bus ta pati sistema. Todėl tikrai e, Europos komisijai reikia mėginti pradėti kurti sistemas, kurios leistų palyginti valstybių narių pažangą arba nepažangą. Ir e, kitaip sakant, jie turi užduoti toną, kokios duomenis, kokioje srityje turi būti turi būti pateiktos iš kiekvienos valstybės ir tie, tie duomenys turi būti vienodi. Todėl aš tikrai pasisakau už tai, kas buvo pasakyta ir pats pranešėjas pažymėjo dėl duomenų. Norėčiau, kad tame pranešime ateityje šita, šita kai sako, gairė būtų labai labai išryškinta. Ačiū. Vielen Dank. Äh, weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt derzeit äh, nicht. Dėkui, daugiau norinčių pasakyti tarsi nėra. Ne, ponė Greslė dar norėtų. Dėkui. Kolegos jau iškėlė visą virtinę, virtinę klausimų, o aš e, norėčiau iš komisijos išgirti, kokie reikalai yra susiję dabar dėl naujų programų. Uh, Ar, ar vėl susidursime e, su tuo, kad e, nebus patiekiama duomenų, ar kad nebus įvardyjimos tikslinės grupės, kaip kad praeitie. Pavyzdžiui, įdomu išgirsti, ką ES daro jaunimo nedarbo srityje. E, turime labai aiškiai užsibriežti prioritetus, kad galėtume pademonstruoti, kad ES labai naudingai veikia E, tad e, reikia mums labai aiškiai e, įvertinti dabartinę būklę. Dėkui dabar žodis ponui Rubik. Ačiū. Norėčiau sužinoti apie a, potencialą, kurį mes veiklai turime kai, kai žmonės artėja prie, prie pensijos, e, kaip geriausia būtų derinti e, pensinį amžių ir, ir darbą? Kokia čia padėtis? Pirmininkas, e, kas iš komisijos norės pasakyti? Skiriaus vadovė ponė Giling yra. Labas rytas, aš pradžioj Norėčiau keletą bendresnių pastabų pasakyti, o paskui e, atsakysiu į klausimus. Visų pirma, dėkoju auditorumams už puikų bendradarbiavimą. Rengiant pranešimą, mes pritarėme nuomonėj, kad e, reikia e, labiau e, orientuotis į rezultatus ir į veiklą tikrai dabartinio programavimo laikotarpyje turime stebėsenos e, instrumentus, kurie leidžia mums įvardinti nukrypimus ir imtis korekcinių priemonių, bet tie mechanizmai yra riboti, kai kalbame apie išlaidas specifinėms gyventojų grupėms. Tačiau valstybės narės, e, kaip ir komisija, E, taiko tikslinius įvertinimus, kad galima būtų pažiūrėti, kokį poveikį e, socialinio fondo veikla turi. E, dabar reikalaujama, kad valstybės narės teiktų ataskaitas tik tai apie tam tikras e, gyventojų grupių charakteristikas ir kai kalbama apie ateities reglamentą, kuris reglamentuos Europos socialinį fondą, tai e, jisai daug labiau orientuosis į e, strategiją 2020, e, susitelks ties e, aktyvaus senėjimo problema ir, kaip ponė Greslė minėjo, atskirai akcentuos jaunimo nedarbo problemas. E, Mes dabar jau pradedame nuo eksantę įvertinimo, kitaip sakant, pradedame daug labiau skirti dėmesio į rezultatus, orientuojamės į rezultatų įvertinimą. Kai kalbame apie socialinį fondą, e, turime tam tikrą bendrų rodiklių sistemą, kuri bus taikoma visoms valstybėms narėms ir tie bendri rodikliai e, irgi bus rodikliai susiję su rezultatais ir e, išdirbiais. E, mes turime e, parengti, užbaigti darbą rengiant e, šitą rodiklių e, rinkinį ir atitinkamas gairias. Taip pat e, reikalausime reglamente, kad e, remiantis tais rodikliais bus taip pat ir užsibrėžiami tikslai ir e, tų tikslų nepasiekimas tada jau gali užtraukti veikimą per sankcijų mechanizmą. Taigi ateities programavimo laikotarpėje yra instrumentai, kurie padės e, tas veiksmų programas ir geriau formuoti, ir geriau jas kontroliuoti. Tačiau reikia pasakyti, kad e, dvi įstatymų leidybos institucijos vis dar derisi dėl šių elementų ir tik per ateinančius keletą mėnesių pamatysime, ar išliks tie elementai busimajame reglamente. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį audito rūmams atsakymui ir paskui jau mūsų pranešėjui galutiniams pastaboms. Dėkuoju, panė pirmininkė, daugiau pastabų neturiu, tik tai paminėsiu, kad audito rūmai yra patenkinti, kad e, mūsų ataskaitos rekomendacijos prisidės prie e, prie politikos e, geresnio taikymo, e, siekiant, kad ji visų pirma būtų orientuota į rezultatą. Pranešėjas. E, dėkui pirmininkė ir aš labai glaustai galiu pasisakyti. Iš tikrųjų būtų naudinga veikla geriau matuoti, e, kitaip sakant, kiek išleidžiama efektyviai vienai ar kitai grupiai paremti. Bet dabar kol kas e, turime pripažinti, kad yra ir bendresnių projektų, kurie vienos, kurios e, gyventojų grupės nepasirenka kaip tikslinės grupės. Ir mūsų komitetas matyt sutars kad e, busimasis programavimo laikotarpis turi susitelkti labiau ties veikla ir rezultatais ir užtikrins geresnį Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą. E, jau buvo minėta, e, kad atsiras ex ante sąlygos, bus kažkokie bendri rodikliai, vadinamieji milestones, kelio, kelio gairės ir visa tai prisidės prie veiksmingesnio veikimo. E, valstybės nariai, žinoma, čia gali prisidėti, e, formuodamos savo programas, numatydami, kaip jie veiksmingai tas programas galės pamatuoti. Ponas Balčytis visiškai teisingai kėlė patikimų duomenų klausimą, aš priimu šitą pastabą ir apskritai norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus, dėkoju komisijai ir taip pat auditorumams už jų specialiąją ataskaitą. Dėkoju pranešėjui, auditorumams ir komisijai. Mūsų diskusija dėl ketvirto punkto baigta. Galime pereiti prie penktojo punkto, kuris yra susijęs su atliekų tvarkymu, komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektais ar tai leidžia pasiekti ES politikos tikslų. Ponas Kilakakis yra mūsų pranešėjas ir e, turime taip pat audito rūmų atstovą ir suteiksiu žodį pirmiausia ponui Kilakakis. E... Labai ačiū. 2010 metais kiekvienam ES piliečiui vidutiniškai susidarydavo apie 502 kg komunalinių atliekų. Žinoma, tai daro didelį aplinkosauginį poveikį, bet taip pat o, tai ir ekonominiai klausimai. Na, per du programavimo laikotarpius Europos Sąjungos indėlis buvo apie 10-11 milijardų eurų Auditorių rūmų tikslas buvo tiesiog įvertinti e, visų priemonių e, veiksmingumą. Na, buvo atrinkti aštuoni regionai 2011 metais ir buvo peržiūrėti 26 projektai. Na, galima pasakyti, kad iš tikrųjų skirtumai buvo dideli. Iš 7 e, šaltinių biologiš, biologinio perdėdimo įmonių galima pamatyti, kad keturi, keturios gamyklos nesumažino patekimo į savartynus, keturi iš septynių kompostavimo įmonių, keturios iš septynių kiekybė buvo mažesnė negu tikslai, kurie buvo keliami aštuoniuose regionuose, kada buvo patikrinta kiekybė. Skirtumas buvo nuo 34 iki 51, būtent dėl to, kad nebuvo pakankamai efektyviai perdirbamas atliekos. Na, vėlgi buvo pažiūrėta, kaip buvo vykdomas informacinės kampanijos, tikslai vėlgi nebuvo pasiekti. Na, auditorumai atliko didelį darbą, tačiau pamatė, kad uh, yra dalykų, kurie kelia nerimą. Na, žinoma, čia kyla klausimas, kaip uh, komisija tvarko viešuo, e, viešasis lėšas uh, ir kaip valstybės narės elgesi su jomis. Na, Taigi auditorumai norėtų paklausti komisijos, na, ko, kokios priežastys a, verčia dirbti taip nelabai efektyviai. Ir norėčiau pasakyti, kad a, tokie auditai yra iš tikrųjų labai naudingi, veiksmingi, tik tai gaila, kad a, šis a, parlamentas ne nepadarė taip, kad šitokios ataskaitos iš tikrųjų žemtų daromą vietą. Čia ne tik tai pateikiami skaičiai ataskaitose, bet tiesiog žiūri, kaip veiksmingai lėšas yra leidžiamos. Mes e, šitą nedarome pakankamai veiksmingai, tai įrodė e, ataskaitos. Manau, kad kad nežinau, ar e, kaip kitaip gali pasiekti e, šitokią informaciją, tas rekomendacijos e, plenarinius posėdžius ir mūsų piliečius. Ačiū ponas Telakakis už žanginės pastabas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Man labai malonu pristatyti 2012 metų e, specialiai ataskaitą numeris 20 dėl e, struktūrinių priemonių finansavimo e, municipalinio atliekų tvarkymo struktūrai kurti. Tai yra bandyti įvertinti, ar tokiu būdu per šią paramą valstybės narės geriau pasiekia, geriau gyvendina ES atliekų politikos tikslų. Ir e, vėlgi, ataskaita yra pakankamai sami, e, pans Kevrakis viską e, kruopšį apžvelgė, dėl to aš kalbėsiu gana trumpai. Aš noriu pirmiausiai padėkoti panus Kilakakis už tai, kad jisai iš tikrųjų domėjosi šią temą, domėjosi mūsų parengtą ataskaitą. Ir kaip jisai pažymėjo, auditas parodė, kad beveik visose pasirinktose regionuose šiek tiek pastebėtas atliekų tvarkymo pagerėjimas, tačiau E, efektyvumas nukentėjo dėl to, kad e, buvo prastai gyvenamas e, įvairios palaikomusios priemonės ir nebuvo taikomas aiškios taisyklės be gairės. Konkrečiau kalbant, infrastruktūros projektų gyvendinimas labai priklausė nuo to, ar buvo tinkamai rušiamas atliko šaltiniuose, surinkimo šaltiniuose tik tai 25 procentais atveju buvo gyventi ES politikos tikslai ir daugeliu atveju e, trūko reikiamų administracinių, ekonominių ar kitokių priemonių. Komisija nespaudė, kad būtų gyvendama šitos pagalbinės priemonės, e, įvertindama projektų įgyvendinimą. Ir ne tik, kad e, pasirodė savotiški nulinis rezultatai, bet taip pat mums pavyko uh, E, nustatyti ir geros praktikos pavyzdžių, kurie e, buvo įtraukti į mūsų tolesnės rekomendacijas dėl paties gerinimo ir e, pranešėjas tą puikiai apžvelgia. Taigi, galiu pasakyti, kad baigdamas paminėsiu tai rekomendacijas, kurios mūsų akimis yra svarbiausios. Tai yra visų pirma, valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti e, atlikų rušiavimui jau jas surenkant, tam, kad būtų galima užtikrinti atliekų perdirbimą e, arba atliekų sudarimo prevenciją e, ir mažiau pasiektų savantyrus. Toliau komisija turėtų e, reikalauti, kad tolesnė parama būtų siejama su teršės moka principo gyvendinimu ir komisija bei taryba turėtų pamėginti sieti finansinę paramą su ES atliekų politikos tiklų įgyvendinimu. Tai yra su realiais rezultatais. E, Gerbim komiteto nariai, aš noriu pabrėžti, kad specialioji ataskaita ne tik tai e, nurodo visą eilę uždavinių ir iššūkių, kurios, e, kurie iškyla atliko, tarkim, srityje, bet taip pat ir nurodo būdus, kaip juos būtų galima įspręsti. E, dalis ES lėšų e, panaudojimų atveju nebuvo labai efektyvus, tai yra nebuvo įgyventi politikos tikslai. Jeigu e, komisija reikalauja, kad būtų įgyvenimas tam tikros papildomos priemonės ir valstybės narės užtikrintų jų gyvenimą, tai tada mes ne tik tai e, geriau gyventumėm naujus e, atliekų tvarkymo projektus, bet taip pat ir e, pagerintumėm egzistuojančią infrastruktūrą. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mokesčių mokėtojai iš tikrųjų yra labai suinteresuoti, kad būtų sukurta ne tik tai veiksminga, bet taip pat ir racionaliai kainuojanti atliekų tvarkymo sistema. E, Maža to, dabartiniu laikotarpiu, kad išgyvename finansinę ekonominę krizę, mes turėtume pasinaudoti galimybę ir e, atlikas paversti energijos arba žaliavų šaltiniu. E, tuo pačiu dar prisidedame prie darbo vietų kūrimo šiame sektorijoje. Taigi ačiū už jūsų dėmesį ir aš tu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū už jūsų pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį tiem, kas prašė žodžio. Pone Pašvartą, pirmiausiai. Ačiū už suteiktą žodį. Ir pradžiai vėlgi norėčiau padėkoti auditorumo atstovam už tai, kad jie parengė šią labai svarbią ataskaitą. Iš tikrųjų, vidutiniškai vienam piliečiui per metus generuojama maždaug pusę tonos atliekų ir bent jau trečdalis jų keliauja tiesiai į savartynus. E, situacija skirtingose valstybės narėse be abejo yra labai nevienoda, kai kurios e, valstybės narės sugeba kompostuoti iki 60 procentų su atliekų, kitosgi mm, pasirodė gerokai prasčiau. E, savartynai vis dar plačiai paplitę. Aš pabandžiau apžvelgti padėtį mūsų šalyje. Ir nors mes vis dar atsiliekame e, komunalinių atliekų panaudojimo srity, energetikai e, srityje, tačiau rušiavimas jau vyksta visai neblogai. Iš tikrųjų, kada įvairios potencialio žaliavos yra tiesiog užkasamos į žemę, tai yra palaidota galimybė sukurti papildomą darbo vietų, užtikrinti didesnį augimą. E, E, šitam sektoriuje e, galėtų įsidarbinti daug žmonių, kurie šiaip neturi jokios aukštos kvalifikacijos ir sunkiai rastų darbą kitose sektoriuose. E, taip pat iš ataskaitos matyti, kad reikėtų panaudoti ekonominės priemonės, tokias kaip mokesčių svertai bei įvairias sistemas, tokias kaip teršėjas moka, principai ir panašiai, tam, kad būtų užkristas kelias atlikų sudarimui arba būtų skatinamas perdirbti ir panaudoti. Uh, Taip pat labai svarbu, kad e, būtų organizuojamas ir samoningumo kėlimo kampanijos. Uh, E, kad žmonės būtų raginami e, rušiuoti atliekas, perdirbti atliekas, panaudoti pakartotinai. E, šita veikla paprastai suaktyvėja po gerų informacinių kampanijų ir atrodo, kad ten, kur buvo vykdomas sėkmingos kampanijos, žmonės keitė savo elgesį, pradėjo rušiuoti, taip pat, pavyzdžiui, ir biologinės atliekas, pradėjo skirti jas, vėliau jas E, kompostuodavo ir kai kuris atvejais parduodavo ir tokiu būdu atliekų gyvavimo ciklas tapo kur kas efektyvesnis. E, kai, kurie, kai kurios galimybės e, nėra pilnai išnaudojamas. Pavyzdžiui, esama pavyzdžių, kada piliečiai rušiuoja atliekas, tačiau vėliau tos atliekos užteršiamos, o galų gale vis tiek vežamos tą patį savartyną, o neperdirbamas. Uh, E, na ir aš manau, kad e, šito samoningumo kelimo kampanijos ypatingai ateityje e, bus be galo svarbios. Taip pat noriu pasakyti, kad ne visais atvejais mes įvertiname siūlomo priemonių pajėgumą. Kai kuris atvejais mes, pažiūrėjau, pakankamai įvertiname visas aplinkybės preliminariu etapu. Ir E, paskiau kai kurios įmonės e, pastatomas per mažos ir veikia, sakysim, 130 procentų apkrovos pagal savo pajėgumus, o tai tikrai nėra sveikintinas dalykas, nes jos nebesugeba tinkamai apdoroti atliekų srauto. E, kitais atvejais, kaip tik tai sukurti gaminiai pajėgumai neišnaudojami, panaudojami tik tai 25-28 procentai projektinio pajėgumų. Taigi, iš tikrųjų, reikėtų labai gerai pagalvoti, ką ateityje reikėtų padaryti, kad situacija pagerėtų. Mes turėtumėm e, pirmiausiai gerinti duomenų surinkimą prieš įgyvendinant projektus. Projektai turi atitikti realų poreikį, o ne kažkokius tai išpūstus ar kaip tik tai per daug kukliai vertintus e, siekius ir tikslus. E, pagalbinės priemonės, tokios kaip visuomenės švietimas arba galbūt kažkokia nuolaidų sistema piliečiams, jeigu jie prisideda prie tokių rušiavimo iniciatyvų. Visa tai turėtų būti neatsiejama visų projektų dalis ir tai turėtų būti vienas iš projektų įvertinimo kriterijų. Kadangi iš šio pranešimo akivaizdu, jog būtent tokie veiksniai gali turėti realų poveikį ir sistemos efektyvumui ir apskritai ekonominiams rodikliams. Ačiū. Toliau ponas Rubiks. Dėkui. Ši tema, ko gero, mums visiems yra ypatingai svarbi. Aplinka, aplinkos sauga visada buvo ES prioritetas ir atliekų tvarkymas, bet ir švarus vanduo visada buvo tarp mūsų pagrindinių prioritetų ir todėl, kai kalbam apie šias problemas, tai visų pirma turim galvoti apie veiksmingumą. Turim kalbėti apie atlikų tvarkymo infrastruktūros paremimą per ES fondus užtikrinti, kad e, esanti įranga tinkamai veiktų. Turime taip pat užtikrinti, kad ir žmonės bus pakankamai gerai informuoti, paskatinti rušiuoti atliekas. Kitaip sakant, reikia valdyti visą procesą, o, o dabar ko gero tik tai dalis e, tos įrangos yra finansuojama iš ES fondų. Ir čia ne vien tik tai reikia galvoti apie tą galutinę įrangą, galutinį, e, galutinę infrastruktūrą. valstybės narės, e, kurios priima sprendimus, e, ne visada remiasi ekonominiais ar aplinkosauginiais kriterijais e, priimdamas tuos sprendimus. Mes Rumunijoje matome pavyzdžių, kai 2008 metais buvo pastatytas E, atliekų perdirbimo e, fabrikas. E, o po to jau ES lėšomis dar kartą buvo pastatyta įranga. Ir tada tie pajėgumai nėra išnaudojami. Man įdomu, ar buvo tas dalykas ištirtas. E, nes mums e, ateityje reikia labai aiškiai užtikrinti, kai tokie projektai yra vykdomi, būtų e, tinkama kontrolė. Ne vien tik tai techninius standartus ar konkursų pravedimo sąlygas reikėtų tikrinti ir kontroliuoti, bet taip pat ir kaip veikia e, tokia įranga, kad galėtume pilnai suprasti visas eksploatavimo išlaidas, visą gyvenimo ciklą visą naudingo veikimo ciklą įvertinti galėtume. E, ir tai mes turime daryti mūsų piliečių labui. E, turi būti taip pat skaidrumas, parenkant operatorius tokios įrangos. E, ne, ne, neturėtų kažkokios įplaukos atsirasti e, viešo, viešojo administravimo įstaigoms iš tokios veiklos. Aišku, viskas turi būti sutvarkyta kuo našiau, o piliečiai turėtų labai gerai gauti visą analizę. Auditorimo išvados yra vienas sakinys, kad ES infrastruktūros e, efektyvumas atlikų tvarkymo srityje labai priklausė nuo atlikų surinkimo strategijų. Jau gyvenam 21 amžiuje, turime tam tikrą patirtį ir tų komunalinių atliekų E, skirtingų rušių nėra labai daug. Manau, kad čia yra pats pagrindinis e, problemos e, susiformavimo pagrindas, kada nesant strategijų kiekviena valstybė narė dėl tų pačių komunalinių atlikų kuria savo taip vadinamus dviračius, išatinėja ratus. Todėl mūsų Europos parlamento pozicijai, manau, reikėtų šitą pažymėti ir galbūt ateityje mes galėtumėm parekomenduoti dėl tam tikrų komunalinių atlikų rūšių, kad būtų laikomas vienokios ir kitokios strategijos vienoje ir kitoje valstybėje. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Das war eine ganze Reihe von Fragen. Dėkui. Äh, išgirdome keletą klausimų e, iš e, Envi generalinio direktorato komisijoje ir e, regionų generalinio direktorato mes turime atstovų. Ir noriu paklausyti, kas iš jų norėtų komisijos vardu pasisakyti. Aš esu aplinkosaugos direktorato atliekų tvarkymo skyriaus vadovas. Visų pirma, noriu padėkoti audito rūmams už e, puikų bendradarbiavimą, rengiant e, jų specialiąją ataskaitą. Norėčiau taip pat padėkoti ir pranešėjui už darbinį dokumentą nors mes ir, ir nepritarėme kai kurioms rekomendacijoms, kurios yra pateikiamas darbo dokumente, vis tiek e, mes į, daug, e, į daugelį iš jų žiūrime kaip į pritarimą e, ES ir komisijos taikomoms priemonėms. Keletą problemų norėčiau paminėti ir pradėsiu galbūt nuo tų sričių, kur potencialiai mes nesutarėme. E, darbo dokumente sakoma, kad auditorumų e, surinkta medžiaga verčia abejoti komisijos e, veiksmingumu valdant viešuosius finansus. Bet man kyla klausimas, ar E, toks pareiškimas atsižvelgia į komisijos ir valstybių narių kompetencijas valdant sanglaudos projektus. E, Pasidalėjamoje valdymo sąrangoje valstybės narės atsako už bendro finansavimo projektų priežiūrą, valdymą veiklos priežiūra, o komisijos e, stebėsenos užduotys yra susijusios tik tai su pačiais didžiausiais projektais. Aš pastebėjau, kad e, savo pasisakymę pranešėjas konkrečiai paminėjo valstybių narių vaidmenį stebint sanglaudos e, finansavimo panaudojimą ir, ir e, stebint, kaip įgyvendinami projektai, kurie bendrai finansuojami. Aš manau, kad tai yra dalykai, kurie tikrai galėtų naudingai atsispindėti pranešime. E, ir jeigu reikėtų, tai mes ir formuluotės jums galėtume pateikti. Taip pat yra svarbi rekomendacija, kad bendras finansavimas turėtų atsižvelgti ne tik tai ES išlaidų teisingumą ir tvarkingumą, bet taip pat į rezultatus. Komisija pritarė e, ir, ir e, atsižvelgti taip pat į veiklos efektyvumą. Komisija tam visiškai pritarė ir iš tikrųjų, kalbant apie e, būsimąją sanglaudos politiką nuo 2013 iki 2020 metų komisija jau siūlo tam tikrą ex ante patikros elementą, kuris reiškia, kad valstybės narės turės iš anksto laikytis tam tikrų iš ankstinių veiklos kriterijų, norėdamas gauti ES finansavimą. Na ir šiame naujame kontekste bu, bus esmingai svarbu pažvelgti plačiau negu kad atskiras projektas ir panalizuoti, ar tie projektai sudaro e, nuoseklę politikos sąrangą, kuri užtikrintų ES e, teisės aktų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą. E, yra keletas kitų rekomendacijų, kur minimos konkrečios priemonės, kaip pagerinti atliekų e, valdymą. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kaip svarbu e, atskirai surinkti atskiras atliekų rūšis, kaip reikėtų apdoroti atlikas prieš jas išvežant į savartynus Ir čia, man atrodo, yra svarbu paminėti, kad e, auditorumų ataskaita pateikia, pamini padėtį, kuri buvo dar iki 2008 metais peržiūrint uh, atlikos tvarkymo direktyvą. E, toje direktyvoje e, esmingai sustiprinama teisinė bazė. Dabar turime teisiškai saistančius perdirbimo tikslus, e, nustatyta privaloma atliekų hierarchija ir taip pat reikalavimas rušiuojant rinkti atliekas. Visų tų reikalavimų nebuvo tada, kai buvo rengiami projektai, kuriuos audito rūmai auditavo. Visai neseniai, pereitais metais, pradėjome iniciatyvą skirtą skatinti laikymosi taisyklių. Čia susitelkėme ties dešimčia valstybių narių, kur uh, veiklos lygis buvo prastas ir toje iniciatyvoje, ar kaip jos vienas iš elementų, buvo rekomendacijos, kurias parengėme valstybėms narėms, kuriuose atsispindi labai daug tų minčių, kurios yra ir darbo dokumente. Konkrečiai mes akcentavome būtinybę E, plačiau panaudoti ekonominės priemonės, e, pavyzdžiui, savartynų mokestį, e, tam tikras kitokias finansinės schemas, tokias kaip Pay as you go schema. Mes taip pat pradedame peržiūros procesą Jame peržvelgsime e, atliekų politiką Europos Sąjungoje, bandysime sumažinti e, atliekų e, kiekį vienam gyventojui, mažinti savartinių skaičių, užtikrinti perdirbimo kokybę ir taip pat plėsti antrinių žaliavų rinką. E, manyčiau, kad tai bus e, rimtas žingsnis geresnio gyvenimo link, didesnio veiksmingumo link, kai kalbama apie aplinkos tvarkymo projektus, kurie finansuojami iš ES lėšų. Ir jeigu leisite dar vieną žodį pasakysiu apie atliekų tvarkymo statistiką, tai uh, Darbo dokumente minima, kad komisija turi įvertinti duomenų patikimumą, tų duomenų, kuriuos gauna iš e, valstybių narių. Komisija taip ir elgesi. Eurostatas jau ilgą laiką rengia e, statistiką apie municipalinių atliekų tvarkymą remiantis valstybių narių teikiamą informaciją ir Eurostatas taip pat e, atlieka patikimumo e, patikras e, ir kartais kreipiasi į valstybės narės, kad jos paaiškintų informaciją ir ją patikslintų. Na ir e, aš jau minėjau, kad dabar mes pradedame iniciatyvą, kurios tikslas yra peržiūrėti atliekų tvarkymo politiką ir į šitą aspektą, į e, duomenų patikimumo ir palyginamumo problemą mes e, skirsime ypatingą dėmesį. Dėkui. Ja, Labai ačiū. Ar bus daugiau klausimų? Ar reikia stengtis laikytis laiko limitų? Na, tiesiog. Reaguoti į Europos komisijos atstovo pasisakymą ir, ir kodėl aš noriu sureaguoti. Europos komisijos atstovas ir vėl eilinį kartą pasakė, kad čia yra ne Europos komisijos, o yra valstybių narių reikalas, kaip jos panaudoja vienas ar kitas lėšas. Eina kalba ne tik tais apie atlikų tvarkymą, eina kalba apie iš viso mūsų tam tikrą ES institucijų veiklą ir jų atskaitomybę ir atsakomybę. Eina kalba apie mūsų taip pat biudžeto kontrolės komiteto pagrindinę veiklą. Ir čia mūsų tikrai sąsojos e, yra vienodos. Noriu priminti Europos komisijos atstovom, kad jie, Europos komisija, atsako už ES mokesčių mokėtojų pinigų efektyvų panaudojimą. Todėl mes kiekviename savo posėdėje po keletą valandų ir nagrinėjame tą efektyvumą ir iš tikrųjų todėl ir reikalaujame įvairių duomenų ir reikalaujame, kad valstybės narės būtų priverstos pagal tam tikras sistemas ir taisyklės efektyviai leisti pinigus, kurie pasiektų tam tikrų tikslų ir tada galbūt nebereikėtų klausytis ilgų čia mums irgi e, pasiteisinimų. Ir jeigu mes ateityje, ypatingai per šitą terminą, pavyks mums įtikinti Europos komisiją, kad taip ir turime elgtis ateityje, tai busim atlikę labai didelį darbą ir manau, kad daug ateityje problemų mes išvengsime ir žymiai efektyviau pradėsime darbuotis. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Teodoros Kilakakis. I could not agree. Labai ačiū ponui Balčyčiai už pastabas. Na, čia mes matome, kad autido rūmai pastebėjo kai kurios nesklandumus, o komisija pasakė, taip, valstybės narės yra labiausiai atsakingos. A, tai tiesa, jos leidžia pinigus. Tačiau pagal sutartis galiausiai mes e, tiesiog pinigus teikiame komisijai, ne valstybėm narim. Ir galiausiai komisija turi e, na, tiesiog vadovauti lyg šitam sutartim. Būtent komisija atsakinga už ES pinigus. Tai čia yra pasidalimoji e, atsakomybė, susitarimas bendras jeigu tikima, kad valstybės narės gali pačios atlikti darbą, jos prisijims atsakomybę, netgi tada, kad jos atsakomybės jau tada lyg nebelieka. Sutartis paveda komisijai visą tą projektų įgyvendinimą. Na, mes norėtume laukti pagalbos e, iš jūsų nėra ką galėtų e, dektoratas padaryti. Tiesiog tai, kaip komisija dirbs ateityje, sakyčiau, kad tai mūsų sekantis parlamentas turės tai nuspręsti ir galiausiai Europos piliečiai savo galutinį žodį pasakys. Panas Lazavu, ar norėtumėte kokias galutinės pastabas pasitreikšti? Ačiū pirmininkė. Neturiu jokių baigiamųjų o, esminių pastabų. Norėčiau tik tai pasakyti, kad o, auditorumai o, patenkinti, kad mes galime prisidėti prie diskusijų, o, stengintis, o, pri, stengintis prisidėti prie ES politikos ir o, padėti komitetui jūsų darbe. Ačiū. tuo mes ir baigiame šio punkto nagrinėjimą. Norėčiau padėkoti auditorumų ir komisijos atstovam. O dabar e, norėčiau perėti prie šeštojo punkto. Tai yra ES pasirengimo narystiai fondų biudžeto valdymo teismų sistemų ir kovos su korupcijas rytise šalyse kandidatėsi ir galimuose šalyse kandidatėsi. E, pranešėja Monika Luisa Makovei. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai ir auditorumams už bendradarbiavimą, už tą informaciją, kurią mums suteikė ir už tai, kad atsiliepė į daugelį mūsų pageidavimų. Keletą žodžių apie apie teisingumo ir kovos su korupcija e, svarbą kandidatėse šalyse ir galimuose kandidatėse šalyse na, demokratai tai yra gyvybiškai svarbus klausimas. Jeigu nesugebėsime užtikrinti, kad prieš stojant kandidatės šalis turi laikyti šitą demokratijos principų, tai, tai, tai bus didelis trūkumas. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip mes tiem tikslam naudojame Europos pinigus. Galbūt aš palauksiu, kol išeinantieji išeis. Taigi, labai svarbu užtikrinti, kad būtų objektyviai, objektyviai skaitriai veiktų teismų sistema ir kad jį gautų pasitikėjimą ir investuotojų, ir piliečių tarpe. Svarbu, kad Europos ir nacionalinės lėšos turėtų būti tinkamai leidžiamos. Korupcija yra didžiulė problema šalyse kandidatėse ir galimuose šalyse kandidatėse. Na, dar tik prasidėjus uh, stojimo procedūrai, reikia į tai kreipti dėmesį. Mes žiūrime, kad prieš stojimo pagalba uh, dviejose srityse būtų taikoma. Ir dvi šalis pasirinkome - Turkija ir apskritai vakarų Balkanų šalis. Na, dėl Turkijoje galima pasakyti, kad a, pagalba siekia 128 milijonus 938 eurus, o a, išmokėta buvo visą šitą skaičius, galite pamatyti lentelėse, kurios pateikiamas prie ataskaitos, daugiau kaip 5 milijonai buvo skiriami 2010-2011 metais kovai su korupcija. Čia tiesiog skaičiai pateikti, na, o dėl pastebėjimų, kuriuos galima padaryti remiantis šitais skaičiais. Mano komentarai būtų tokie kad teismų reformai skiriami pinigai, o taip pat ir kovai su korupcija, sakyčiau, kad ir tik leidžiami 2012-2013 metais tik tai 2,87 procentai yra viso bendro priešstojimo šito voko. Na ir tik tai 2,87 procento, tik tai a, teismų reformai ir tik tai 0,6 procento yra kovai su korupcija. Na, pavyzdžiui, Makedonijai, a, nesakysime, tik tai 2 procentai, o kad ne 10 procentų. Yra naujas požiūris komisijos į tai, kaip iš tikrųjų turėtų būti tvarkymuose prieš stojimo laikotarpiu su teismų reforma, su kova su korupcija ir galbūt pasikeis šiek tiek lėšų skirimas. 2007 metais buvo priimtas sprendimas liečiantis tuos pačius projektus. Ir ne tik naujų teisės aktų prieimimo srityje. Sakyčiau, kad mes kreipiamės į komisiją ir parma gaunačia šalis, kad būtų šiems dviem sektoriams skiriama daugiau lėšų toje tai teismų reformai ir kovai su korupcija. Dar viena rekomendacija susijusi su naujų sektorinių požiūrių šitose srityse. Tai čia galima laukti pozityvių rezultatų, tai yra donorų koordinacijų daugiau ir didesnės sąsajos tarp atskirų projektų. Mano nuomonė, mums reikia tiesiog peržiūrėti šitą sektorinį požiūrį, todėl kad dauguma šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių neturi pakankamai nilšių, nei turi pajėgumų šitokiam požiūrį. Manau, kad nėra bendros tokios strategijos, kurį galima būti taikyti, priimant tą sektorinį naują požiūrį. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad trūksta tarp projektų tam tikros energijos. Ir mm, nedidelį poveikiais, tai yra rezultatus. Ir dėl, būtent todėl, kad nėra pakankamai a, išsamiaus, aiškiaus strategijos, ypatingai regioninėme lygmenyje. Galėčiau duoti pavyzdį Vakarų Balkano, kur teismų sistema E, panaši visose Vakarų Balkanų šalyse ir todėl visiškai logiška, e, kad, e, sakysime, projektai tose šalyse galbūt nagrinėtų panašios dalykus ir jie, galima būtų palyginti vieną su kitu ir galima būtų palyginti tos pokyčius šalyse su panašia sistema. Na, tai, kad a, trūksta strategijos atskiruose sektoriuose, rodo tai, kad pavyzdžiui, Kroatijoje a, buvo panaudoti Europos fondai tam tikriem tyrimam, o Kosovo tai buvo tiesiog į korupcijos padaliniai be tų galimybių atlikti tam tikrą tyrimą į darbą. Taigi kokia e, antikorupcijos agentūros arba e, padinio kažkokia nauda, jeigu jie neturi galių atlikti tyrimus. Na, vėlgi kalbant apie tam tikrus rodiklius, tikslus, apie e, atskirų projektų, žinoma, galima juos tobulinti ir kaip pavyzdys viena iš mokymo programų. Tokie rodikliai kaip kokybė, kiekybė atliekamų mokymų. Tiesiog būna kartais atsakymai tokie, kad taip, lankytojai arba dalyvavusieji patenkinti jais, bet tiesiog dažniausiai dėmesys kreipiamas į na, rezultatus, patenkintas, nepatenkintas, buvo, nebuvo. Mes siūlome savo ataskaitoje, kad būtų pateikiami duomenys, kuriuose aiškiai būtų matyti pažanga. Šito trūksta. Taip pat, sakyčiau, universalumas šitų reformų, testinumas, nuoseklumas, jie neužtikrinami reikia užtikrinti, kad tiesiog galima būtų pažiūrėti, kaip buvo atliekama šitas reformas ir kad tos reformos, kad nebūtų grįžtama prie praeities. Na, vieneri metai įgyvendinimui, mano nuomonė, tikrai neužtenka šitokio laikotarpio. Taip pat reikia dėti pastangų, didinti skaidrumui, Čia mes kalbam vėlgi apie Europos Sąjungos skirimus fondus kiekvienoje valstybėje narėje. Turi, turi būti aiškiai ir skaidriai pateikiami sąrašai visų vykdomų projektų ir jų rezultatų. Nereikėtų, kad būtų būtų aiškiai skelbiami visi duomenys. Mums reikalinga e, centralizuota e, duomenų bazė, kuri būtų prieinama e, visuomeniai. Tai yra maždaug, na, tokie apmatai mūsų ataskaitos. Mes esame paruošę tam, parengę tam tikrus pakeitimus, pavyzdžiui, dėl projektų, kurie buvo sustabdyti arba na, komisija prioriteto tai, tai taip pat dėl donorų bendradarbiavimo ir taip pat parengėme tam tikras pastabas kiekvienai atskirai šaliai. Taip, su komisija diskutavome, tarsimės po to, kai pateiksime savo ataskaitą, na, dėl laiko terminų 5 rugsėjo yra paskutinė tada, kada galima pateikti pakeitimus, o 25 rugsėjo bus balsuojama. Ačiū. Labai ačiū. Ar kas nors iš narių norėtų paprašyti žodžių, pons Kalkakis? Labai trumpai. Aš peržvelgiau e, krimteminėme dokumente duomenis apie korupcijos lygį valstybės narėse ir suprantu, kad korupcija iš tikrųjų yra didžiulė problema. Registruojame iki 20 milijonų kišininkavimo atvejų viešajame, e, viešo valdymo sektorija e, su ES. Taigi iš tikrųjų, ką reikia padaryti? Reikia užtikrinti, kad ši sąjunga be kita ko būtų ir antikorupcinė sąjunga ir kad valstybės kandidatės pasiektų tam tikrą lygį kovodamas su korupcija prieš galėdamas įstoti Europos Sąjungą. Tai turi būti esminė prielaida stojimo procesui. Ir kaip ponia Makovei teisingai pastebėjo, mes kol kas neteikėme pakankamai lėšų arba taip pat nerandame, nesukūrėme tinkamos politinės valios kuri leistų valstybėm narėm suprasti, jog su esamu korupcijos lygiu mm, jos negalės įstoti, jeigu tai korupcijos lygiai yra labai aukšti. Taigi turime iš tikrųjų labai akcentuoti būtent šį stojimo proceso aspektą, nes ES ir taip turi daug rūpeščių ir e, Korupcijos problema yra viena iš svarbiausių, todėl kad jinai turi ir politinį, ir socialinį tam tikrą poveikį, ir aš jau nekalbu apie ekonominis nuostolius. Kągi, ačiū toliau Janskai. Ačiū pirmininkė. Aš atsuvauju šešėlinį pranešėjį Valkafin. Jis atsiprašo, šiuo metu su delegacija vyksta į Vašingtoną. Galbūt jis apžiūrinės ten ES įvairias patalpas su pasiklausimo aparatūra, galbūt dar kažko tai užsims. Šiaip ar taip e, mano politinė frakcija paprašė man perduoti mūsų nuomonę. Mes turime būti atsargus ir pasirinkti tinkamą terminologiją, kada kalbame apie e, valstybės. E, pavyzdžiui, mes kalbame apie FIROM, e, tai yra buvusią e, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ir žinome, kad tai yra dar nebaigtas ginčas, nebaigta diskusija. Taigi, viena vertus tai yra techninis pastebėjimas, kita vertus raginčiau pranešėją vis dėlto jautriai į tai reaguoti, nes kitaip jau, kad teks daryti techninius pakeitimus. Aš asmeniškai nesigilinau detaliai į e, šį pranešimą, todėl tiesiog perskaičiu įvalą, ką mes parengtą tekstą angliškai, jeigu galima. Jis išsakė keletą pastabų ir aš norėčiau Jums perskaityti štai ką. Pirmiausia, kad reikėtų priimti domen e, e, naujausius įvykius po e, Europos rūmų ataskaitos ir e, kai kurie dalykai iš tikrųjų jau įgyveninti ir veikia, todėl e, ataskaita e, reikėtų atnaujinti, reikėtų įvertinti naujas pasiekimus, e, išmoktas pamokas ir planuojamą veiklą ateityje. Taip pat reikėtų įvertinti, kad kaštai, kai kalbame apie e, tam tikras investicijas į teisingumo ir vidaus reikalų sektorių, turi būti traktuojami plačiau, o ne tik tai kaip investicijos į teismų sistemos gerinimą. Ačiū. Ar būtų dar prašančių žodžio? Atrodo, ne. Kągi tada paprašysiu, arba veikiau paklausiu panas Makavė. Jūs girdėjote, ką panas Gaja pasiūlė. Ar dabar norite atsakyti, ar vėliau jūs laikysite tam tikrų procedūrų ir tarsite su šėlinis pranešėjas? Galbūt e, apibendrinamą pasakysiu keletą žodžių šio klausimu. Kągi. Tada galėtum išklausyti gerą Man Hitler iš plėtros generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Makovai, gerbėmi komiteto nariai. Labai ačiū už pranešimą, kadangi jis yra svarbus. Jisai atkreipia dėmesį į vieną iš svarbiausių plėtros politikos sričių. Komisija sutinka su dauguma nustatytų faktų ir rekomendacijų išdėstytų e, pranešimo projekte. Tačiau turbūt būtų gerai suderinti bendrą poziciją ir pasirūpinti, kad e, tam tikrus bazinius faktus ir duomenys interpretuotumėm vienodai. Pavyzdžiui, mes turime kiek kitokius skaičiavimus e, šitų sumų, kurios buvo skirtos į vien, vieną ar kitai sryčiai finansuoti. E, ir gerbimo parlamentaro Kačin komentaruose taip pat atsispindi šie dalykai. Tai yra, mes turėtumėm e, finansinę paramą e, teismų reformai ir kovai su korupcija e, vertinti kiek platesnėme kontekste. Teisinės valstybės pagrindų laikymasis apima taip pat kova su korupcija, o teismų sistemos reforma be abejo, kaip aš sakau, yra apskritai komisijos vykdomos plėtros strategijos stuburas. Uh, Tas buvo akcentuota ir e, vėliausiame e, plėtros strategijos dokumente, kuris e, tebe galioja. O šių metų rudenį planuojam priimti kitą dokumentą, kur ta mintis taip pat liks ir bus akcentuojama mes pasirinkome vadinamą naują metodą, svarstant 23-24 dėrybinius skyrius, apie tai buvo užsiminta. Ir šita metodika bus taikoma jau stojimo darybėse su Jotkalnyje. Komisaras Filė turėjo galimybę nesiniai plenarinėme posėdėje pristatyti šitą naują metodiką, kada buvo kalbama apie e, darybą su Turkija. Tai vyko birželio 12 dieną ir taip pat e, šitas naujas metodas aiškiai atsispindi komisijos pasiūlyme dėl E, pasirinkimo stojimo e, mechanizmo tam tikrų reformų ateinančiai finansiniai perspektyvai, tai yra būsimiems septyneriems metams. Na, iš tikrųjų, mes e, labai rimtai turime vertinti šitos dalykus ir jeigu norime užtikinti, kad esi viską nedės tik reikiamas reformas, mes turime panaudoti visas turimas priemonės. Čia kalbame ne tik tai apie tai, kad būtų tiesiog galima pasinaudoti tam tikromis paramos lėšomis. Todėl turime kalbėti ne tik tai apie konkrečiai šiuose sitise išleistas lėšas ir naudoti jas kaip rodiklį, kaip rimtai mes uh, sprendžiame arba vertiname šią problemą. Uh, turime kalbėti apie tai, kad tai yra politinis prioritetas apskritai. Mes E, naudojame kitus svertus, tokius kaip pavyzdžiui kaimynų spaudimas, e, taip pat e, tam tikros priemonės, kurios turi duoti labai konkrečių ir pamatuojamų priemonių, kovant su organizuoto nusikalstamumu, taip pat užtikrinant geresnį teisėt vaikus sistemos veiklą ir panašiai. Politiniai dialogai, kurie dabar vyksta su Kosovu, su Bosnija Hercegovina, kaip tik labai puikiai tai iliustruoja. Antra, mus džiugina tai, kad atrodo vietose mes pasiekime gerų rezultatų. Jeigu, pavyzdžiui, vertintumėm vėliausią įvertinimą dėl teisinės valstybės kūrimo, kuris buvo paminėtas taip pat ir e, pranešime, ir e, šis dokumentas nebuvo atskirai išleistas, išplatintas. Taigi e, šioje ataskaitoje aiškiai pabrėžiama, kad e, iš tikrųjų situacija šalyse gerėja, teismų sistema yra modernizuota ir restruktūrizuota, teisės saugos sistema geriau veikia. E, tai yra puikus pozityvus pasiekimai ir neturėtumėm ir jų pamiršti arba ignoruoti. Kaip pranešė, užsiminė e, teismų reforma ir kova su korupcija yra svarbiausi elementai, kurie leidžia stabilizuoti patį šalyje ir padaryti ją patrauklę užsienio investuotojams. E, o tai jau atveria galimybę mm, ilgalaikį ir tvariai plėtrai tose šalyse. Tačiau, be abejo, ne visos priemonės, kurių galime imtis e, palaikydami šitą e, mm, palankų procesą, yra susijęs su didžiulėmis investicijomis. Be abejo, kai kur, e, jeigu, pavyzdžiui, statomi nauji teismo rūmai ar panašiai, taip, reikalingas e, nemažas finansavimas tokiam investicijom, tačiau nemažai kitų iniciatyvų, kurių galima imtis e, norint pasiekti valstybėje partnerėje reikiamą reformų, nereikalauja didelių investicijų. Labai dažnai kalbame tiesiog apie požiūrio arba mąstysenos keitimą. Reikia pirmiausiai užsitikrinti, kad e, atitinkamų valstybių vyriausybės e, taip pat suprastų, jog e, tam tikros reformos yra būtinos. Pavyzdžiui, jeigu valstybė e, imasi keisti, pavadinkime taip, kabutėse senus teisėjus, e, naujais teisėjais, e, kurie praėjo naujų tipų apmokymus, geriau supranta europinę ir pasaulinę sistemas. E, tai nereiškia, kad čia reikalingos labai didelės investicijos, tai tiesiog yra tam tikras teismų aparato atnaujinimas ir jisai užtikrina, jog teismai galės e, veikti patikimai, e, skaidriai, atskaitomai. Na ir E, taip pat e, galime kalbėti apie įvairius mokymo kursus ar techninę pagalbą. Paprastai tai apibendriama kaip TAIX operacijos. Ir per pastarosius metus mes šią sričią skiriame maždaug 30 procentų e, visų renginių susijusių su mokymais, informacijos platinimu ir panašiai, kurie buvo organizuoti Teisingumo ir vidaus reikalų sektoriuje. E, mus džiugina tai, kad nemažai išvadų pranešimo projekte e, ypatingai tos, kurios susijusios su ateities planais, iš tikrųjų daugiau mačiau atinka su mūsų pasiūlymais e, naujajame instrumente dėl pasirinkimo stojimo į Europos Sąjungą, numatytame laikotarpį 13 iki 20 metų. Ir jeigu mes norime pasiekti realių rezultatų, jeigu mes norime išmatuoti pažangą, mes turime, kaip ir pranešė sakė, turime e, vadovautis išsame strategija, kuri būtų bendrai aptarta ir patvirtinta draugė su valstybė gavėja. Tai būtų naujas sektorinis metodas. Yra aiškus skirtumas tarp sektorinės biudžetinės pagalbos ir sektorinio metodo. Mes sutinkame, kad beveik ne viena iš E, dabar e, besirengiančių stoti Europos Sąjungą. Valstybių jau yra pasirengusios, kad atliko visas reikiamas reformas panašiai. Tačiau nemažai iš tų e, valstybių kandidačių e, arba besiruošiančių taptis kandidatėmis iš tikrųjų jau nemažai nuveikė ir be to jos e, padarė neblogą apžvalgą, ką reikėtų padaryti. Taigi, kai kalbame apie valstybės, kurios nėra pasirengusios, mes turime padėti jom pasirengti, kadangi vienas iš esminių dalykų rengiantis valstybė įstoti į Europos Sąjungą, yra įgalinti vyriausybę e, arba išmokyti vyriausybę e, apibriežti aiškę politiką, suderinti ją su nacionaliniu biudžetu ir siekti, kad e, tokia išsami strategija būtų kaip galima geriau įgyvendinta. Ir šitą strategiją be abejo turi atitikti ES vertybės bei prioritetus. Be abejo, mums reikia išmatuoti taip pat ir pažangą pasiekti gyvendant šios dalykus. Ir čia vėlgi susidarėme su to sektoriniu metodu. E, mes rengiame dabar visą komplektą rodiklių, kurie leistų konkrečiau, detaliau, tiksliau išmatuoti ir vertinti pažangą pasiekta valstybės įsiekiančios narystės, e, tam, kad mes galėtumėm iš savo pusės pateikti ataskaitas. Taigi, e, galima sakyti, kad kai mes e, vertiname tą sektorių, vertiname sektorių strategiją, mes toje strategijoje mėginame identifikuoti visą eilę reikalingų reformų žingsnių arba pakopų ir paskiau galima matuoti arba įvertinti, kaip šito žingsniai yra gyvendami. E, na tai siejasi taip pat ir su pasiūlymu padaryti visą procesą skaidresnį, e, taip pat e, tai leis geriau apžvelgti visą europinį finansavimą šioje srityje. Mes esame pasirengę skelbti duomenis tarptautiniu mastu patvirtintų formatu, laikydamėsi tarptautinės skaidrumo iniciatyvos. E, ir dabar kaip tik yra intensyviai dirbama, e, todėl pirmasis tokių domenų masyvas turėtų būti viešai paskelbtas jau šių metų rudenį. E, taip pat, kaip jau sakiau, pakartosiu, kad mes didžiai dalimi sutinkame su pranešimu, sutinkame su jame minimais tikslais, sutinkame su dauguma rekomendacijų, nors norėtumėm patikslinti kai kuriuos faktus, kurie, kuriais remiamasi šiame pranešime. Galima tai padaryti būtų ir dvišalių pagrindų. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū. Thank you very much, Mr. Gerhard uh, Schumann-Hitzler from the uh, DG Enlargement. And before I give uh, the floor for concluding remarks uh, to our... Prieš suteikdama žodį galutinėms pastaboms, uh, poniai Makovei, noriu pasveikinti merų delegaciją iš mano pačios šalies, kurie pas mus svečiuojasi. Na, o dabar noriu paklausti, ar dar kas norėtų pasisakyti, ar jau suteikti žodį poniai Makovei. Pone Matijo. E, Labadiena, pane Pirmininkė, norėčiau pasveikinti gerai parengtą ponios Makavei pranešimą. Jis išsamus, ten yra daug svarbios informacijos. E, o tai, ką sakė komisijos atstovas, yra labai svarbus. E, svarbu, nes e, tie pokyčiai IPA 2 programavime yra svarbus siekiant stebėti sektorinį lygmenį kas daroma atskiruose stojimui besirengiančiose šalyse. Maničiau, kad e, šio pranešimo metodas yra mažiau informatyvus nes pagal IPA režimą nuo 2007 iki 2013 metų mes e, negalėjome atskiruose sektoriuose stebėti investicijų tame tarpe ir e, teismų sistemas ir kovas su korupcijos srityje. E, aš turiu tam tikros patirties, e, besirengdami narystėje, mes pagal tuos du E, Dėrybinės skyrius patys e, investavome nemenkai e, į šituos sektorius, o dabar struktūrinė strategija konkrečiai valstybei yra labai svarbu, kad galėtume pamatyti, kokią dalį veiklos galėsime finansuoti iš biudžeto, o kokią iš IPA ar kitų donorų, nes e, yra nemažai donorų, kurie yra pasirengę mm, e, finansuoti veiklą šitose srityse, kurios prisideda prie šalies demokratizavimo. Žvelgiant į pranešimą, galbūt galėtume pakeisti tam tikras formuluotės, sakysime, 19 punkte, kad galėtume atspindėti naujovės, kurios atsiranda IPA 2 reglamente. Dėkoju. Dabar e, baigiamosios ponios Makoviai pastabas, prašau. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo paskutinio pasisakymo. Ačiū už jūsų pastabas. Noriu pasakyti, kad mes e, pabandėme pažvelgti, kaip e, tie pinigai buvo išleisti iki 2013 metų, pasiremdami komisijos pateiktais skaičiais. Taip, e, buvo paminėta ateitis ir ketinimai ateičiai, bet vargu ar galima ką nors analizuoti, kas dar nėra nuveikta. Taigi mūsų rekomendacijos remiasi tuo, kas jau padaryta. Aš noriu pasakyti, kad tikrai nekantrai laukiu tolesnių e, Kroatijos reformų, e, teismų sistemos e, reformos ir e, kovos su korupcija srityje. Dėl pono Gairio pasisakymo ir socialdemokratų frakcijos šešėlinio pranešėjo minčių, tai turiu prispažinti, kad jos mane šiek tiek nuvylė. Aš manau, kad po vasaros atostogų mes galėsime dėl turinio rimčiau pasitarti. Dėl e, naujausių duomenų, dėl atnaujinimo, tai reikia pasakyti, kad ir su audito rūmais, ir su komisija mes e, palaikėme e, kontaktus, tad turime naujausias duomenys. Taigi ta informacija yra atnaujinta, rėmėmės ir e, studiją, kuri buvo parengta jau atsižvelgiant į 2013 metų duomenis, e, e, reaguojant į komisijos pasisakymą dėl skaičių, tai buvome sustikę visai neseniai ir e, mes e, pasinaudojame komisijos skaičiais, e, dėl e, projektų, kurie galbūt kitaip pavadinti yra kitose skyriuose ir kurie susiję su e, teismų sistema ir kova su korupcija, tai mes nebandėme jų įtraukti, tiesiog susitelkėme tik tai konkrečiai ties tais, kurie susiję su teismų sistema ir kova su korupcija. Mes žinome, kad yra e, kitų projektų, pavyzdžiui, policijos bendradarbiavimo srityje, kurie gali būti susiję su kova su korupcija, e, tačiau e, valstybėse kandidatėse ir e, potencialiuose šalise kandidatėse. Mes žiūrėjome tik tai į e, projektus, kurie konkrečiai susiję su teismais ir su kova su korupcija. Tad e, apibendrinant, e, dar kartą noriu pasakyti, mm, kad mes akcentuojame menką finansavimo lygį šitose dviejose srityse, procentai dalis čia yra labai nedidelė. ir atsižvelgti tai, kad komisija sako, kad būtina į tas rytis e, daugiau dėmesio telkti e, nuo pat e, pasirengimo stojimui pradžios, tačiau finansavimas yra labai menkas, tai tą mes taip pat atspindime pranešime. Ne, Mes matome, kad e, trūksta tam tikrų e, išteklių, e, jeigu nėra kompiuterių, kurie leistų susirasti atitinkamus teisės aktus, tada žinoma sunku galvoti apie pažangą. Pirmininkas Dėkoju. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Noriu padėkoti pranešėjai ir komisijos atstovams. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir dar iki pietų pertraukos e, įvyks koordinatorių posėdis už uždarų durų. Prašyčiau visus, kurie neturėtų jame dalyvauti, išeiti iš salės.